Jis numato, kad e, biudžetą formuojančios institucijos aptarė sąskaitų klausimus, e, Europos investicijų banko veiklą, sąjungos e, sąnaudų efektyvumą. Ir visa tai yra mūsų darbo laukas, taigi esam suinteresuoti gerais ryšiais su jumis kadangi visomis tomis temomis, kurias išvardijau, norime žengti pirmin ir turime žengti pirmin, taigi esam tikrai labai gerai pasirengę diskusijai. 25 klausimus iš anksto raštu esame pateikę nuo savo komiteto. Ačiū Jums už atsakymus ir kolegos tikrai dar vieną kitą papildomą klausimą norės užduos, užduoti, o dabar žodį gražinu pirmininkui. Dėkui. Dabar noriu suteikti žodį ponui Pavel Svobodai, Teisės komiteto pirmininkui. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiami kolegos. Teisės reikalų komiteto vardu noriu pasakyti, kad labai džiaugiamės šiandien galėdami e, pasikalbėti su ponu Otingeriu. Gerbiamas komisarė, jūs žinote, kad į jūsų atsakomybę taip pat įeina ir žmogiškiai ištekliai, ypač darbuotojų ir ypač komisijos darbuotojų ir administracinės politikos koordinavimą, išlaikant aukštus standartus, samdant Europos pareigūnus ir užtikrinant deramą darbo aplinką. Taip pat čia turime neužmiršti, kad turime atsižvelgti 228 ir 386 straipsnio e, nuostatas. Taigi mes norime šiuos klausimus su jumis, gerbiamas komisarė, šiandien aptarti ir tikiuosi, kad mūsų diskusijos bus labai vaisingos. Merci. Dėkoju. Dabar suteiksiu žodį gerbiamam komisarui. Otingerui 10 minučių. Prašom, žodis jums. Bon, ah Frau Präsidentin, Pone pirmininkė Artijai, pone mm, biudžeto kontrolės pirmininkė, pone Greslė ir jūri komiteto pirmininkė Svoboda, visi kolegos parlamentarai, sveikinu Jūs ir linkiu viso ko geriausia naujiesiams metams. Kai prieš keturis metus buvau paskirtas e, paskirtasis komisijos narys skaitmeninės darbotvarkės klausimais. Labai aišku planą pristačiau ir jau dabar galiu pasakyti, kad daug ką iš to, kas ten buvo minima, skaitmeninės politikos Europ... europinimas, ES skaitmeninimo darbotvarkė pažengė pirmin ir tikrai daug nuveikta komisijoje, kalbant diskutuojant e, įvairiais teisės aktų leidybos klausimais. Dabar keisimės e, nuomonėmis e, tarpusavyje, visai kitais klausimais ir tą labai vertinu. Turiu pasakyti, kad visuomet kaip advokatas ir vienos audito įmonės vadovas, domėjausi personalo ir biudžeto klausimais 26 metus Baden-Württembergo žemėje, dirbau parlamente, penkerius metus e, vietos e, valdžios e, vadovas buvau. Mes stengiamės E, visuomet dirbti kiek įmanoma veiksmingiau ir suvaldyti tą 230 tūkstančių pareigūnų, e, tarnautojų mm, skaičių žemėje. E, kuomet dirbau energetikos srityje, kalbėjau apie elektros energijos tiltus, dujotiekius ir stengiausi prisidėti prie to, ką tuo metu veikė kolega Levandovskis ir vicepirmininkė Georgieva kaip savo atsakomybės srityse. Taigi visą tai turėdamas omenyje ir atvykau pas jūs, sukaupęs tą patirtį, suvokdamas, kad e, sėdžiu čia prieš tikrus profesionalus, jūs puikiai išmanote šią sritį ir galiu pasakyti, kad e, visuomet vertinau ekspertinį dialogą, dalykinį dialogą ir manau, kad jis pasitarnaus e, išmaniai, e, sumaniai biudžeto politiką Europos Sąjungoje. Biudžeto politiką formuoti yra labai svarbus dalykas ir tai yra pats svarbiausias dalykas bet kur, ar Junktinėje karalystėje, ar Europos Sąjungoje tai būtų. Ir todėl remsiuosi sutartimi, suprasdamas e, kad reikia darytis su taryba ir imsiuosi visos atsakomybės dėl biudžeto kontrolės. Ta aiškiai sakau ir parlamentas būtinai turi vykdyti savo funkciją, kaip ir nacionaliniu, regioniniu ar vietos lygmeniu tai vyksta. Tai yra Europos kultūros dalis ir taip ir bus toliau. Toliau. Personalas. Reikia samdyti pačios aukščiausios kvalifikacijos darbuotojus. Jie turi būti motivuoti, turi būti sukaupę užtektinai patirties ir atitikti pačius aukščiausius reikalavimus. Mums reikia pačių sumaniausių protų, dirbančių mūsų institucijose, parlamente, taryboje, kitur ir ypatingai taip pat ir komisijoje. Ir manau, kad pareigūnų turime tikrai gerų. Ir turime visas galimybės ir toliau samdyti pačius geriausius protus iš visų valstybių narių. Tačiau tą turime daryti nuolat galvodami apie situaciją darbo rinkoje, apie pasiūlymus privačioje darbo rinkoje ir nuo to neatsilikti. Mes turime būti patrauklus darbdavys e, aukštos kvalifikacijos darbuotojams Europoje. Taigi reikia patrauklios personalo išteklių valdymo politikos. Turime užtikrinti, kad mūsų darbuotojai būtų judus, kad galėtų visuomet mokytis ir kad 70 procentų rodiklis e, vadovybės e, aukščiausioje vadovybėje iki 2019 metų tokį tikslą esam numatę būtų įvykdytas. Per pastarosius septynerius metus jau tikrai nemažai buvo nuveikta, kad moterys e, darbuotojos galėtų užimti vadovaujamasis pozicijas. Taip pat kitą savaitę kalbėsiu ir apie įvairovę ir įtraukti. Ten bus minimos įvairios galimybės ir kriterijai. Visų pirma, moterų ir vyrų darbuotojų nediskriminavimas tarpusavyje ir lygių galimybių užtikrinimas. Nes aš esu prieš diskriminavimą, to nesuprantu. Ir be abejo, išklausysime ir tokių visuomenės grupių kaip LGBT, LGBT asmenys ir kiti nuomonę, kadangi esame už teisingumą visose srityse. Mažiau negu 6 procentai mūsų biudžeto išlaidų yra išmokama kaip atlyginimai darbuotojams, personalui ar kaip kitos išlaidos tuo susijusios. Be abejo, sąnaudų veiksmingumą didinti dar galime, išlaikydami tą patį darbo kokybės lygį, taigi aš tikrai stengiu, stengsiuosi, kad kasmet būtų sutaupomas 1 procentas ir tuomet apskritai visame biudžete 5 procentai, kaip išsikeltas tikslas, būtų įvykdyta. Bet tuo pat metu užtikrintumėm, kad e, išliktume veiksmingi. Kitas svarbus dalykas, e, man dirbant, bus e, Brexitas. Komisijos pirmininkas įpareigojo Mišelį Barnier vadovauti dėryboms ir mano užduotis bus e, stengtis, kad sažiningai viskas vyktų, kad e, Britai pareigūnai dirbantis e, Europos Sąjungoje nesusidurtų su papildomais sunkumais, kad žvelgiant į ilgalaikę perspektyvą būtų užtikrintas ir tinkamas Junktinės karalystės dalyvavimas svarbiuose procesuose. Taip pat visiškai atvirai priimu kritiką, e, kurią daugelis jūsų reiškite pastarosiomis savaitėmis mano atžvilgiu. Turiu pasakyti, kad esu visiškai nepriklausomas nuo lobistų grupių. Neturiu akcijų energetikos įmonėse, automobilių gamybos įmonėse ar kur kitur. Aš išklausau tiesiog tų, žmonių įvairiose asociacijose, kurie turi kokiu nors ekspertinių žinių. Jeigu kokiuose nors registruose randate ar, ar kokiuose nors e, sąrašuose randate mano pavardę dažniau negu kitų kolegų, galbūt taip ir yra. Tačiau reikia pagalvoti ir apie tai, kaip yra su mažo, mažosiamis ir vidutinėmis įmonėmis ir e, kitomis įmonėmis, kurios e, nori dalyvauti skaitmeninėje darbo tvarkėje. Mano tikslas yra būtent kalbėti apie juos visus ir jeigu parlamento narys ar pilietis ar kokios e, asociacijos atstovas e, m, kurios nors tarybos atstovas nori susitikti su komisijos nariu, tai gali tą padaryti. Ir aš buvau linkęs su jais susitikti, nes noriu išklausyti visus, kurie turi kokiu nors argumentu. Tačiau tai darau nepriklausomai. Ir taip pat tariuosi su savo kolegomis. Ir mano nuomonė tikrai yra nešališka. Dėl kalbos, kurią pasakiau spalio pabaigoje Hamburgė, turiu dar kartą pakartoti, nebuvo ir nėra mano ketinimai e, ką nors įžeisti. Tikrai labai apgailestauju dėl tą kart pasirinktų formuluočių. Toliau dar apie biudžetą. Po to, kai 2017 m. biudžetas bus patvirtintas, mes būtinai darysime viską, kad per vidurio laikotarpio peržiūrą būtų uh, veiksmingai padirbėta ir dėl to prašysiu jūsų ieškoti sutarimo per artimiausias kelias savaitės. Jau rengėmės 2018 metams, tačiau svarbiausia darbo dalis bus kita e, daugiametė finansinė programa. Kitas biudžeto formavimo laikotarpis ir norėčiau, kad nuo pat šių metų pirmojo semestro, kuo aš esu irgi suinteresuotas, būtų aptariamas Monti pranešimas ir Hmm, kiti svarbus aspektai, o kol kas ties tuo ir apsiribosiu. Galėsiu tikriausiai hmm, papildyti savo atsakymus, kuomet užduosite man klausimus. Dėkui, gerbiamas komisarė. Dabar mes sutiksime galimybę kolegom, kurie įsirašė į sąrašus, pateikti jums klausimus. Žozė Manuel Fernandės. Tris minutės klausimų ir atsakymų. Dėkui, pirmininkė.

Taip pat e, jam norėčiau padėkoti už tai, kad jis sakė, kad dirbs iš vien su Europos parlamentu. Akivaizdu, jog e, jis turi daug e, patirties, turi didelę kompetenciją biudžeto klausimais. Turiu klausimą dėl mokėjimo ir problemų, kurios gali kilti dėl jų. Kokia būtų jūsų pozicija? Uh, Norėčiau paminėti 7,2 milijardus euro. Tai yra negyvendinti asignavimai. Tai Kalbu apie biudžeto įgyvendinimą. Rugsėjai tai buvo 90 procentų, 15 metais buvo 95 procentai. Ir čia kalbu apie tai, kad asignavimai nevykdomi ir čia galimas problemas yra. Jeigu norime, kad Europa būtų pasitikima, tai turi būti vykdomi na, mokėjimai, turi būti vykdomi įsipareigojimai piliečių atžvilgių. Ir manau, kad uh, šiais metais mums kils didžiulių sunkumų, norint įvykdyti visus mokėjimus. Jūsų atsakymas. Tent. Struktūrinių fondų reikšmė viduriniai klasiai, e, vidutinėms, vidutinio dydžio įmonėms, e, e, apskritai jaunimui ir, ir kitoms tikslinėms grupėms yra labai didžiulė ir dar tas ypač pareiškėja, kalbant apie tokias šalis kaip Portugalija ar kitos. Mes jau peržvelgėme situaciją 17 metais ir turime padėkoti parlamentui, kuris mus rėmė, būtent formuojant 14-20 metų programą, dėl to, kad e, kai kurie pataisimai galėtų būti atlikti po 16 metų. Ir tai reiškia, kad e, galėsim pašalinti kai kurias nesažiningus aspektus, kai būdavo tiesiog paskutinę dieną e, patvirtinami labai svarbus dalykai, nes gruodžio mėnesį apie tai kalbėti yra jau tikrai per vėlu. Ir labai svarbu užtikrinti, kad anksčiau būtų dėl to deramasi ir valstybės narės turi daryti viską, mano manimu, kad e, projektai būtų registruojami kiek įmanoma anksčiau ir turime išnaudoti lankstumo galimybės, kurias turime, kad per 17-18 metus sukauptas sumas 19-20 metams irgi galėtumėm skirti ir kad ne, nesusidarytų tas 5 milijardų rezervas taiga. Dėkui, ponė Toma. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė. ES daug problemų, jinai nuolat kritikuojama. Piliečiai skundžiasi, kad trūksta skaidrumo, kad institucijos veikia neefektyviai ir mūsų visų atsakomybė yra reabilituoti Europos Sąjungą. Ką Jūs galvojate, turint galvoje tokią situaciją, ar Jūsų kelionės e, yra suderinamos su Jūsų atsakomybės praplėtimu? Taip pat noriu paklausti, ar iš tiesų Jūs turite visas reikalingas teisinės priemonės e, tiek biudžeto, tiek daugiametės finansinės programos įgyvendinimui. Ir ką Jūs galvojate e, dėl parlamento pozicijos, dėl daugiametės finansų programos peržiūros ir ar paremsite mūsų poziciją taryboje? Per vidurio laiko tarp peržiūrą tikiuosi per ateinančias kelias dienas pavyks e, išspręsti blokadą susidariusią ir su Italijos vyriausybė tikrai palaikome intensyvius ryšius to klausimu. Jeigu pavyks tą pasiekti, tai dėrybos tarp, parla tarp parlamento ir tarybos mums talkininkaujant galės toliau tęstis. Ir manau, kad jūsų lūkesčiai dėl peržiūros būsimų e, biudžetinių metų iki 20 metų bus išpildyti nežiūrint to, esu realistas ir turiu pasakyti, kad dėrybas turime būtinai kuo greičiau užbaigti sutarimu tarp tarybos ir parlamento, suvokiant, kad taryba taip kaip ir jūs tiesiog nori išnaudoti tą peržiūrą dėl kai kurių e, dalykų, kurie yra svarbus jai, kai kas yra svarbu jums ir, ir to kompromiso ieškoti reikia. Taigi aš labai tikiuosi, kad greit, greitai galėsiu atsakyti jau konkrečiai jūsų klausimus, kad dirbsime skaidriai, dalykiškai ir aš tikrai gilinsiuosi į labai daug dalykų, kartu su jumis tą darysiu ir stengsiuosi atitikti jūsų lūkesčius dėl kompetentingai vykdomos biudžeto politikos. Ir, ir čia remsiuosi ir savo pirmtakų patirtimi, kurie mano, mano manimų komisijoje tikrai labai puikiai padirbėję yra. Dėkuoju, Žeraras Deprė. E, malonu Jūs matyti, gerbiamas komisarė. E, aukšto lygio nuo savų išteklių darbo grupė šią savaitę pateikė galutinę ataskaitą ir labai svarbu, kad parlamentas pritartų naujai nuo savų išteklių sistemai. Ir reikia, kad valstybės narės sutiktų tą sistemą keisti, tą jūs esate pabrėžę. Bet jei komisija nepateiks gero pasiūlymo, tai valstybės narės jo neparems. Ir norėjau paklausti, ar jūs prisimsite įsipareigojimą komisijos E, pasiūlymui, kuris bus pateiktas iki 18 metų sausio 1, e, kad ta nuo savų išteklių reforma remtųsi aukšto lygio darbo grupės ataskaitos išvaitomis. Kitas klausimas - Dublino sistema ir sąžiningas pabėgėlių paskirstimas valstybėse narėse. Ir siūloma taikyti baudas tom valstybėm, kurios uh, to nedarys, bet aš netikiu baudų efektyvumu. Ar nereiktų čia e, siekti, kad iš struktūrinių fondų finansuojamos priemonės valstybėse narėse uh, apimtų taip pat ir pabėgėlių integraciją, mokymą, švietimą ir kitus pabėgėliam svarbius dalykus. Atsakymas. Dėkui Ačiū, ponė Depre, už jūsų klausimus dėl Monti pranešimo. Tai tik per pastarasias kelias dienas e, jį dar perskaityti spėjau. 90 puslapių labai aukštos kokybės teksto turiu pasakyti. Ir dabar pats metas kalbėti apie naują tvarką, apie naują įplaukų ar e, pajamų tvarkymo sistemą, nes taip galėsime geriau pasirengti būsimai daugiametiai finansiniai programai, dėl to, kad bus daugiau pajamų. Ir trečia, breksitas e, lems kai kurios struktūrinius pokyčius biudžete Europos Sąjungos. Ir tą reikia aiškiai pasakyti, kad Monti pranešimas ir e, Monti e, tyrimas nebuvo komisijos pagydavimo atliktas, tiesiog po 13 metų procedūros išbaigimo to norėjo visi, visos institucijos. Ir tikrai nereikėtų e, dabar visam tam leisti nugulti, tiesiog stalčiuose reikia pasirengti kai kuriems pokyčiams, yra ten daroma daug pasiūlymų teikiama dėl CO2, dėl energetikos energetikai taikomų mokesčių dėl PVM. Ir aš jums tiesiog siūlau atvirus debatus dėl Dublino sistemos taip pat. Esu pasirengęs pabėgėlius remti, įrengti jiems galvoti apie pastogės, jiems įrengimą ir kitus dalykus. Visiškai taip. Ponas Kalmelis. Ačiū ponė pirmininkė, ačiū komisijos nariui Oettingeriui už tai, kad atsako į mūsų klausimus. Labai konkretų su biudžetu susijusi klausimą turiu jums. Žinom, kad Britai neilgai trukus jau pasitrauks iš ES. Ar manote, kad biudžeto apimtis išliks tokia pati? Ir jeigu taip, tai kas kas didesnius įnašus mokės ar kaip čia bus viskas daroma. Kitas klausimas bendresnio pobūdžio, aptakesnio pobūdžio. Aš manau ir, ir jūs tikriausiai taip pat, kad Europos komisija, Europos komisija atstovauja patys komisijos nariai kaip kolegija ir jie turi prisimti atsakomybę už tai, ką daro komisija. Ir komisija yra vadinama sutarties, sutarčių sergėtoje. Kaip žinome, jau ne kartą buvo sutartys pažeistos. Mastrichto sutartys, Dublino e, sutartys e, tikrai nebėra tuo, kuo anksčiau buvo. Kyla problemų dėl bankų ir Monte del Paši atveju pirmą kartą reikėjo iš tikrųjų sutartį taikyti, ten buvo daug pažeidimų. Tai Gerbiamas komisijos nariai, ką jūs darote ar darysite, kad prisimtumėte deramą atsakomybę šio klausimo? Taisyklės susijusios su mm, finansų ir ekonominės krizės poveikiu mums visiems privalomos, tai pasakytina apie naujai prisimamas skolas, apie ankstesnės e, skolas, bankų sektorių, visą kitą. Ir komisija labai intensyviai diskutuoja apie tai ir euro grupiai ir tarybai, taip pat ir parlamentui. Mm, kolegos Dombrovskis, e, Moskovic ir kiti yra aiškiai išsakę, kad komisijos politika remiama europinėmis taisyklėmis. Ir lankstumo elementas yra išnaudojamas, tačiau uh, neperlenkiant lasdos. Pone Kelmelik, dėl poveikio būsimai biudžeto politikai, tai e, Jungtinė karalystė yra neto mokėtoja, donorė. 60 milijardų kasmet susidaro tokia suma. Tai klausimas tiesiog yra, nuo kada Brita, Britai išstos, ar bus koks pereinamasis laikotarpis, kol kas dar sunku pasakyti, galbūt po metų dviejų bus aiškiau. Aišku, vienas variantas galėtų būti pasakyti, kad e, tuomet turės e, visi kiti tuos įnašus padidinti. Arba galbūt pasakysime, kad tiesiog Junktinės karalystės dalis atkris. Thank you, Mr. President. Mr. Commissioner, uh, Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos narė, ačiū Jums už Jūsų atsakymus šios dienos diskusijose. Dėje ne, neturėjome labai daug laiko, kad gerai vieni kitus pažymtumėte, tačiau mes gerai pažįstame jų, Jūsų ankstesnį e, šininką, poną Ansipą, ir turint galvoje asmenybę, tai klausimas yra toks, kas, kas konkrečiai buvo atsakingas už skaitmeninę politiką ir konkrečiai žmogiškų išteklių aspektus. Bet mano konkretus klausimas būtų toks, nesenai Europos audito rūmai pranešė, jog mes nemygdome uh, e, savo uh, tikslų, uh, planuodami biudžetą, vykdami. Uh, su klimatu susijusių tikslus, tai klausimas yra toks, kas yra numatyta 18 metams ir šitai ir peržiūrint konkrečiai dėl šio požiūrį. Dėkui. Gerbiamas parlamento nariai, galiu Jūs patikinti tuo, kad e, bendratarbiavimas tarp Anansipo ir manęs buvo tikrai puikus visą laiką, mes tapom tikrai gerais bičiuliais. Ir kitas dalykas, du generaliniai direktoratai buvo atsakingi, tačiau jeigu jau kalba apie duomenų apsaugą ar teisinius aspektus, vidaus rinką, konkurencingumą, jis buvo koordinuojantis vicepirmininkas. savo atsakomybės srityje. Ir Kaip tik dėl kito dalyko reikia pasakyti, kad komisijai reikia labai smarkiai padėkoti už tai, kad Paryžiaus sustarimas buvo pasiektas ir kad dviejų laipsnių Celsijaus tikslas turbūt taps įmanomas. Turime 20 procentų tikslą dėl investicijų ir išlaidų e, skiriamų e, šiai sričiai. Ir aišku, teisės aktais visą tai dar nepavirto, tačiau tai yra programinių nuostatų dalis Ir mano atsakomybė e, yra jums skaidriai pateikti nuolat informaciją apie tai, kas daroma sanglaudos e, srityje, e, kitur ekologizavimo ar žalinimo srityje. Ir mano konkrečiai atsakomybės sritis, pavyzdžiui, renovavimo, pastatų renovavimo srityje Bruselėje buvo pasiekti, kad jie būtų uh, kad, kad jie atitiktų aukštos kokybės standartus ir kad būtų daromas atitinkamas indėlis į tai. E Dėkui. ENF frakcija dabar gali paklausti, bet nežinom, kas iš šios frakcijos klaus, ar kas nors norėtų pateikti klausimą iš ENF frakcijos. Ne, Tada žodis poniai Niriadai. Ačiū. Mano klausimas iš tiesų būtų uh, dėl. Uh, Dėl pavyzdžio, aš manau, kad e, už žmogiškus išteklius atsakingos komisijos narys turi būti e, pavyzdžių. Turim galvoje, kad gyvename nestabilioje aplinkoje, turim galvoje, kad išgyvename krizę ir iš tiesų, kad uh, kyla vis daugiau antieuropietiškų. Na, tai, tai kaip mes galėtumėm pasiekti, kad ES išbristų uh, um, iš uh, tokios situacijos? Kalbėjote apie ekonomiką ir esate sakę. Uh, kad 40-mečiai e, yra. E, e, išsi, išsisėmė, 50-mečiai yra tinginiai ir, ir pats jūs to amžiaus esate. Tai iš tiesų aš norėčiau sužinoti, kalbant apie um, medikos priežiūrą, kaip jūs galėtumėt mus patikinti, kad jūs pats tinkamai vykdysite pareigas. Iš tiesų, Manau, galėčiau taip atsakyti tą klausimą. Kreipkitės į DigiConnect ar, ar energetikos generalinį direktoratą, kreipkitės į tuos darbuotojus ir į, arba adresuokite tą klausimą tūkstančiams e, darbuotojų Baden-Württembergo žemėje, už kurias aš buvau atsakingas. Šioje Vokietijos žemėje iš tiesų buvau mm, numatęs, e, pavyzdžiui, mokytojams e, atitinkamą darbo laiko e, planą, nes darbo krūvis buvo toks, kad mokytojai tiesiog perdegdavo. Ir man atrodė, kad geriau turėti galbūt mažiau atsakomybės, mažiau darbo valandų per savaitę, tačiau dirbti ilgiau. Todėl buvome, buvome tuo metu už tai, kad kiek mažiau būtų dirbama, šiek tiek mažiau uždirbama, tačiau tai būtų daroma darbuotojų sveikatos interesų vardan ir tuomet e, atitinkamai būtų galima dirbti iki pat pensinio amžiaus. EF. Dėkui, EFDD. E, frakcija irgi turi tris minutės klausimui pateikti, bet nežinome, kas iš jos norėtų tą klausimą pateikti. Ar yra šios frakcijos atstovų? Ne. Toliau žodis ponui Janui Olbrichtui. Chciałem tylko powiedzieć, że pani komisarz Georgieva Aš gerbiamas e, komisijos narį norėjau pasakyti, kad komisijos narė Georgieva e, Paprastai e, dalyvaudavom visuomet, remdavo parlamentą, įmantis įvairių veiksmų ir aš tikiuosi, kad e, jūs dar dažniau lankysitės biudžeto komitete. Dabar porą mano klausimų. Dėl DFP turime e, patirties, peržiūrint e, galio, galiojančią e, DFP ir kalbant apie tą ateitį, tai konkretus klausimas yra toks, kada jūsų nuomonė reikėtų pradėti dėrybas dėl kitos programos ir kada uh, e, norėtumėt baigti dėrybas, maždaug kokį tvarkaraštį numatote antrą. Uh, Europos parlamento vaidmuo derantis dėl finansavimo programos yra labai svarbus ir kitoks, negu kalbant apie kasmetinį biudžetą. Kaip Jūs įsivaizduojate Europos parlamento vaidmenį regint naują finansinę programą, nes iš tiesų tai turėtų būti sisteminis geras pasirinkimas, o ne darbas priešokiais. Parlamentą visuomet vertinu kaip visą vertį lygiai teisiai teisės aktų kurieje šalia kitos institucijos tarybos. Ir finansinė programa yra daugiametė, tas laikotarpis baigsis 20 metais. Ir yra tokių pamastymų, kad jeigu nuo 19 metų breksitas bus jau istorija, tuomet galima būtų atvirai žiūrėti į tą klausimą. Tačiau, nežinau, kaip tai traktuoti dorai, nes daugelis mano ekspertų skeptiškai žiūri į tokias mintis. Bus padarytas pasiūlymas naujai daugiametai finansiniai programai, reikės nuspręsti dėl to, ar tai bus penkerių ar septyniarių metų programa, kartu su jumis tarsimės dėl to, taip pat reikės atsakyti į klausimą, kada konkrečiai pateiksime tą siūlymą nes breksitas tikrai turės, jeigu įvyks, labai konkrečios įtakos e, būsimai DFP. Ir Junkerio komisija bus ta, kurį teiks, tačiau galutiniai svarstymai vyks jau prie naujos kadencijos komisijos. Taigi 19-20 metais jau ta naujos sudėties komisija dėrėsi su taryba. Ir čia, aišku, reikia stengtis tiesiog sklandų pereimą užtikrinti. Ta, ta estafetę sklandžiai perduoti, manau, yra visada pagrindinis tikslas. Ir su visomis darbo grupėmis, tarnybomis tikrai glaudžiai bendradarbiausiu ir per pastarosius septynerius metus visuomet galėjote kreiptis į mane, kaip parlamento nariai, norėdami ko nors pasiteirauti. Ir aš visuomet mielai atsakydavau jūsų kvietimus. Nes visada mielai atvykdavau, jeigu manydavau, kad parlamentui rūpi tai ties, kuo aš dirbu. Dėkui, gerbiamas komisarė Danielė Vjoti. Mario, buonasera. E... Ačiū, gerbiamas komisijos nariai. Būsite atsakingas už žmogiškosios išteklius. Pateikėme jums e, dėl to kaip tik tai klausimų klausėme apie jūsų pareiškimus dėl LGBT asmenų. Žinome, kad jūs atsiprašėte už tos pareiškimus, bet e, reikėtų labiau pasigilinti. Savo atsakymę sakėte, kad patvirtinate komunikatą dėl įvairovės ir įtraukumo. Minėjote ten kaip tik tai LGBT asmenys. Ar, te, ar galvojate apie kažkokias e, konkrečias nuostatas, kurias įtrauksite komunikatą, aš galvoju, pavyzdžiui, apie tos pačios lyties poras, apie darbuotojus, taip pat galvoju apie translyčius asmenius. Ar turite konkrečių kažkokių tai minčių, kad tai nebūtų dar vienas pareiškimas, bet kad būtų kažkas tai konkretaus pasakyta? Ich weiß, Herr Abgeordneter, dass die Kollegin Georgieva. Žinau, gerbiamas parlamento nari, kad e, ponia Georgieva su jumis yra diskutavusi dėl daugelio komisijos ataskaitų ir visą, ką jums žadėjo ponė Georgieva, tikrai tęsiu, tuos darbus tęsiu, atitinkami terminai bus vykdomi per ateinančias savaitės pateiksiu jums, jums planą, kaip aš ketinu tą daryti ir tikrai stengsiuosi visomis išgalėmis prisidėti prie tų planų vykdymo. Kaip pavyzdį galiu paminėti tik tai, pavyzdžiui, 5 procentų personalo sąnaudų e, taupimo rodiklį. Per ateinančius kelius metus reikės mums jį pasiekti. Taip pat kitas pavyzdys būtų moteris e, vadovės e, aukščiausios ir vidurinės grandies vadovybėje. Ir palaipsniui, žingsnis po žingsnio mes tą ir stengsimės pasiekti iki 19 metų. Tas pats pasakytina apie nediskriminavimo principą visoje komisijoje. Tai, kaip mes to link dirbsime, mm, yra aiškiai suformuluota ir Olafo ataskaita taip pat yra jau pateikta su esate susipažinę. Tik dar kartą sakau, tą, ką žadėjo ponia Georgieva, aš tikrai stengsiuosi išpildyti. Le groupe, euh, mon groupe. Ačiū. Mano frakcija, gerbiamas komisijos nariai, paprašė manęs jums užduoti tokį klausimą, nebejoju. Uh, kad buvote atsakingas už Baden-Württembergo žemės biudžetą. Biudžetas iš tiesų buvo toks, kad atitiko piliečių lūkesčius, bet problema dabar yra ta, kad ES biudžetas netitinko ES piliečių lūkesčių. Turime daugiametį biudžetą Yra numatyta tam tikra procedūra, kaip, kaip skiriami asignavimai. E, dabar išgyvename krizę, kalbame apie visą biudžeto galaktiką. E, kartu su e, ponė Georgieva mes galvojame, kiek galime tą biudžetą padaryti suprantamą europiečiam. Jei norime populiarinti Europą, tai reikia, kad jinai būtų suprantama jos piliečiam. Ir kalbant apie biudžetą, uh, Kaip Jūs galvojate, ar Jums pavyks laikyti šio principo ir pateikti biudžetą suprantamą Europos piliečiams? Pane pirmininkė, kuomet susitikome pirmą kartą, jūs man pateikėte tokį grafiką, vaizdą tos visos galaktikos ir Jeigu kalbėsime apie, apie palidovo vaidmenį, tai be abejo parlamento vaidmuo yra pačiame viduryje, centre, tačiau dar yra ir patikos fondai, ilgalaikė plėtra, nauji instrumentai, naujos priemonės. Tai jau yra jūsų prerogatyva apie visą tai kalbėti ir man regis, kad tas klausimas e, labai atsispindės e, diskutuojant dėl būsimo DFP laikotarpio. Nes be abejo tokie dalykai yra reikalingi, tačiau turi būti galvojama taip pat ir apie ribas galaktikų, tam tikras, kurios jau yra pasiektos Ir aišku, galima galvoti apie naujus e, paramos būdus, naujus fondus, kad ir jūs galėtumėte prisijimti jums tenkančią politinę atsakomybę, bet tam tikrose ribose. Tai turi įvykti. Dabar kalbant apie piliečių artumą ir priartimą prie mūsų institucijų, tai vien tik komisijos darbo tikrai neužtenka. Reikia kreiptis į visus suinteresuotus asmenis, e, į vyriausybių vietos valdžios institucijų atstovus, kad ir jie darytų tai, ką reikia. Tas pats pasakytina apie darbdavius. Visi turi prie to prisidėti. Mes, formuodami biudžeto politiką, labai reikšmingai prisidedame prie sklandaus vidaus rinkos veikimo, prie kovos su korupcija, taip toliau panašiai. Taigi mums reikalingas bet kuris partneris e, esantis e, Europos stovykloje. Aš vėrts. Dėkui, Richardas Ashworth. Komisijos. Uh, Gerbiamas komisijos narė, esate sakęs, uh, kad remiate vicepirmininkės Georgievos uh, darbo tvarkę dėl biudžeto orientuoto į rezultatus. Norėčiau labiau tai pasigilinti, galbūt galėtumėt konkrečiai pasakyti, kaip jūs įsivaizduojate Kaip tai e, pavyks diskusijas e, dėl daugiametės finansavimo programos? Antra, komisijos narė Georgieva e, reklamavo aukšto rango naują postą. Ir ten numatyta yra atsakomybė bus vykdomas biudžeto planavimas orientuotas į rezultatus. Ar jūs įsivaizduojate, kas galėtų užimti šitokį postą ir jeigu taip, kada tai bus? Ich bin gern bereit, diese Position einzurichten. Esu mielai pasiryžęs tokį postą numatyti. O kitas dalykas, ta mintis dirbti e, orientuojantis į rezultatą ir, ir biudžetą tvarkyti būtent taip, orientuojantis į rezultatą konkretų, aš e, visiškai sutinku su tuo. Ir kaip tik e, tuomet galima išmatuoti išlaidų veiksmingumą. Monti e, ataskaitoje yra apie tai, kaip tik ir kalbama, apie papildomos vertės kūrimą. Jeigu ES pinigai būtų veiksmingiau investuojami, tai ir rezultatas būtų visai kitoks. Tam yra tikrai svarių argumentų. Ir auditorių rūmai yra mums labai svarbus partneris. Su jų naujoju pirmininku kaip tik kalbėsiuosi per ateinančias kelias dienas. Uh, vyksiu į sustikimus Luksemburgė ir aišku, kad reikia papildyti tuos rodiklius ir tais, kurie orientuoti į rezultatą. Nekeisti juos, bet tiesiog papildyti tokiais. Ir čia ir jūsų patirtis tikrai labai svarbi, nes jūs dirbate ir rinkiminėse apylinkėse savo, žinote, kas ten yra svarbu, žinote, kaip uh, kiek pavyksta panaudoti tas europinės investicijas, ką su to pavyksta pasiekti. Taigi kalbėkime apie tai. Dėkui, Esteban González Pons. Lugar, Ačiū. Pone Atingeri, pirmiausia, norėčiau Jūs pasveikinti, pažvalgus Jūsų gyvenimo aprašymą akivaizdu, kad tai Jums tinkama atsakomybės rytis. Uh, Viena mums kylančių problemų yra pabėgėlių krizė, tai turi įtakos mūsų legitimumui ir aišku, čia pasiekmes yra galimos įvairių. Daug, daug programų agentūrų turėjo ne, kelis kartus per pastaruosius porą metų prisitaikyti prie naujo biudžeto, kad na, būtų į tai atsižvelgta. Kaip Jūs įsivaizduojate, kaip biudžete bus atsižvelgta pabėgėlių? E, krizę, kokiu keliu turėtume eiti per artimiausius e, metus. Ir e, trečia, kaip būtų galima išspręsti tą prieštarą egzistuojančią tarp to, kad reikia daugiau numatyti lėšų pabėgėlių kriziai, bet pajamos yra mažesnės. Pabėgėlių krizė labai ryškiai pasijuto kai kurioms valstybėms narėms jau anksčiau, pavyzdžiui, Ispanijoje 8-9 metais, Lampedūzoje, Italijoje prieš penketą metų jau buvo matyti jos apraiškos. Tai ir tos valstybės narės, kurios neturi prieimo prie viduržėmio jūros, džiugu, kad pagaliau suprato, suvokė ir savo atsakomybę. Juk ir aš žinote, iš kokios valstybės narės esu kilęs, tai reikia pasakyti, kad esu iš tos narės, kuri kaip didžiausia ES valstybės narė pernelyg vėlai išvelgė šią problemą. Ir nuo 15 metų mes e, tarybai tikrai e, nuolat teikiame reikiamą informaciją ir man atrodo, kad gan nusekliai veikiame. Tai dabar ką reikia daryti? Veiksmingai saugoti išorės sienas. Frontex agentūra tam per maža agentūra patapo ir Dublino sistema paseno, nebetitiko aktualių poreikių. Taigi, turime stiprinti išorės sienas, taip pat padidinti išteklius tose valstybėse narėse, kurios yra ties priešakinė linija, priima daugiausia pabėgėlių. Graikija negali be ES pagalbos susidoroti su paraiškomis teikiamomis e, prieglopščio. Tas pats pasakytina apie Ispaniją, apie Italiją. Be to, kad e, mėgintume suvaldyti dabartinę krizę, reikia galvoti ir apie 20-25 metus. Tie, kas dabar yra 5, 8, 12 metų amžiaus galbūt ir e, yra kilę iš Nigerio, Malio, Egipto, iš kitų šalių, turi turėti perspektyvą ir čia vystamoji parama yra labai svarbi. Saugumo užtikrinimas, infrastruktūros plėtra, švietimo galimybių užtikrinimas. Būtent tai yra irgi svarbios užduotis būsimos kadencijos parlamentui. Nes tuomet jau susidursime su dar didesniais iššūkiais. Dėkuoju. E, toliau ponas Gėjer. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Per klausimą jau nekarta buvo minėta vidurio laiko tarp peržiūro ir apie kai kurios niuansus jau kalbėta, mes, institucijos uh, už biudžetą atsakingos, uh, parlamentas ir, ir komisija jau per atitinkamus uh, sustikimus uh, Daug esame diskutavę ir žinome, kad ne mūsų paskutinis e, žodis tariamas yra ir valstybės narės. E, visgi labai dažnai kelia tą klausimą, ką ES privalo padaryti, ko ne ir kaip tuos išteklius jai reikiamus skirti. Mm, neretai matyti tas aiškus interesas kiekvienos valstybės narės savo situaciją pagerinti, tai yra kaip sumažinti savo pačios indėlį Tai nuo savų išteklių klausimas tikrai labai aktuolus e, turėtų būti ir mus transliuoja internetu, mūsų stikimą ir tą reikia labai aiškiai pasakyti, kad turime gerinti ES mokesčių mokėtojų padėtį. Mm. Neturėjau dar progos e, peržvelgti e, į Monti ataskaitos. Jums pasisekė labiau, kad turėjote laiko tą padaryti. Džiugu, kad teigiamai vertinate ją. Ja, Tad mano klausimas ir būtų, ar galvojate apie nuo savų išteklių um, kūrimą ES ir, ir ar tikrai formuojant būsimą daugiametę programą bus toks elementas? Atsakymas trumpas, taip, mūsų tikslas toks ir yra. Laiko tarpas tam skiriamas yra tiesiog idealus. Mes jau turime Monte ataskaitą, mūsų laukia pasiūlymas dėl, laik, dėl daugiametės kitos finansinės programos ir ministrai susitikę savo formate tikrai turi visus įgaliojimus dėl to spręsti. Ten toje grupėje susitinka ir e, komisijos e, nariai, ir, ir labai e, aukšto lygio ekspertai kiti. Tikrai negalime leisti, kad ES mokesčių mokėtojai vis daugiau įmokėtų. Turime užtikrinti stabilumą biudžete ir gerinti, stiprinti tą pagrindą, kuris yra jau sukurtas. O klausimas mano jums būtų, iš kiekvienos valstybės narės e, yra skirima po komisijos narį. Bet juk pagalvokime ir apie parlamento narius. Čia, pavyzdžiui, galvočiau apie Martiną Šulcą kaip e, būsimą e, Vokietijos vyriausybės vadovą galbūt ir jeigu man padės didžiausia ES valstybė narė ir mane parems, ar kitos dar prie to prisijungs, tai tikrai Monte ataskaitos nereikės nurašyti. Dėkui. Paul Rubik. Ja, danke. Ačiū, ponė pirmininkė. Ir sveikinu komisijos narį Atingerį dėl to, ką jis jau iki šiol nuveikė. Aš 20 E, trejus metus jau jį pažįstu ir tikrai jis labai daug mums aktualios informacijos visuomet teikia įvairiais klausimais. Aš atitinkamai ir įsivaizduoju komisijos nario darbą, būtent taip jis turėtų būti dirbamas veiksmingai. Reikia dirbti ir parlamentui visada buvo svarbu ką mes jau ir įvairių darybų metu esame akcentavę per taikinimo procesą, kad kai kalbam apie 2020 metų m, darbo atvarkę mokslinių tyrimų srityje. Tai yra pagrindinis dalykas, galvojant apie naujų darbo vietų kūrimą. Ir čia iš, išteklių reikiamų lėšų reikia skirti. Todėl džiaugiuosi, kad e, tokie patikinimai ir buvo mums duoti. O taip pat džiaugiuosi, kad Erasmus programa jauniems e, verslininkams bus pritaikyta ir e, taps tarptautinio masto programa Taigi sukursime tiesiog naują standartą. Verslus jaunuoliai galės e, tą programą pasinaudoti ir sukaupti tarptautiniu mastu įvairios patirties e, bei toliau sėkmingai plėtoti savo idėjas. Tai kaip jūs vertinate būsimųjų keliarių metų laikotarpį? Darybos dabar prasideda, taigi ar mažosios vidinės įmonės ir moksliniai tyrimai e, šios sritys ar bus jūsų dėmesio centre? Žinote, kad e, biudžeto eilutės jums puikiai pažįstamos, e, tai yra antroji, būtent skirta moksliniams tyrimams, yra labai svarbios. O pirmoje E, rubrika išlaidų kategorija kaip tik ir skirta apskritai galvojant apie užimtumą jaunų e, piliečių, jauno amžiaus piliečių ir sąsąją su mokslinių tyrimų programomis. Skaitmeninės dabar atvarkės rytyje per pastarsius keletą metų tikrai aiškiai mačiau pats patyriau, kokios akivaizdžios naudos duoda mūsų skiriamos lėšos. Ar tai būtų kvantinės technologijos, sensorika, e, motorika ir taip toliau. Mes be, bendro intereso projektų labai daug pradėjome, bendrų įmonių įsteigę esame. Kai investicijų veiksmingumas reikiamas yra pasiekiamas ir niekas pavieniui veikdamas to nepadarytų. Bet būtent sutelkus išteklius, sutelkus jėgas, tą galima padaryti. Ir tuomet jau galima konkuruoti ir su Azija, ir su JAV. Žinot, kad mano kilmės regionas yra pietuose Vokietijos ir čia kaip tik mažosios ir vidutinės įmonės ar vidurinioji klasė yra labai tvirta. Dėkui, Vladimiras Monka. Dėkui, pan predseda. Vážený pán komisár. Ačiū, ponė pirmininkė. Gerbiamas komisijos nariai, jaunimo užimtumas yra ir komisijos, ir parlamento vienas prioritetų ir 2016 metų taikinimo proceso metu nepavyko mums numatyti daugiau lėšų jaunimo žimtumo programoms. Nors jau tada buvo aišku, kad e, jos vykdomos sėkmingai. Tuomet priėmėme atitinkamą pareiškimą, paragindami valstybės narės iki 2015 e, metų e, pateikti rezultatus tų programų gyvendinimo. Tačiau vertinimas užtruko 10 mėnesių, o ne 3 savaitės, kaip manyta. Būtų užtekę tikrai 3 savaičių, tačiau išvaistėme tam visus metus. Ir praėjusiu metu spalį pasirodęs vertinimas įrodė, kad projektas tikrai labai sėkmingas buvo. Trečdaliu buvo sumažintas nedarbo rodiklis jaunimo ir 500 milijonų eurų buvo skirta, nors Europos parlamentas prašė ir dar daugiau. Tai, gerbiamas komisijos nary, ką ketinate numatyti 18 metams, galvojant apie jaunimo užimtumo skatinimą ir apie būsimą daugiametę finansinę programą, kad tas prioritetas e, nedingtų iš akių. Kalbant apie DP peržiūrą, reikia dabar sulaukti tarybos žalios šviesos, kad būtų galima judėti finišo tiesiosios link. Aš tikrai esu pasirengęs kartu su kolegomis išdiskutuoti labai svarius argumentus ir parodyti, kad investicijų jaunimą priemonės yra tikrai labai veiksmingos ir darbo rinkoje tai juntama. Ir tą veiklą turime tęsti. Tačiau taip pat esu tikras, kad jeigu peržvelgsime darbo rinkas įvairiose ES regionuose, jaunimo užimtumo programa taip pat ir per kitą laikotarpį turi išlikti, negalime jos užbaigti 20 metais. Ir galvokim tiesiog apie tai, kas yra įmanoma demokratiniais procesais pasiekti ir bet, koks, bet kokie papildomi veiksmai bus tikrai naudingi, todėl aš esu labai kovingai nusiteikęs ir parlamentas tą turėtų taip pat daryti, bendradamas tarybą. Ne. Dėkui, Patricija Šulin. Sėdo pracidujočiai, hvala komisarijų za. Ačiū pirmininkė. Ačiū komisijos nariui už žanginį žodį. Gerbiamas komisijos nariai. stiprėja populistų, politinių ekstremistų balsai Europoje. Stebime uh, naujas e, tendencijas e, postrelinėje politikoje. Tai iš tiesų dialogas ES piliečiams yra svarbesnis negu bet kada. E, tokios ES programos kaip Europa piliečiams, taip pat programos kultūros ir medijų srityje atlieka reikšmingą vaidmenį, aiškinant piliečiams, kas yra ES, ką gali duoti piliečiams tos programos taip pat kuria emocinį ryšį tarp ES ir jos piliečių. Kaip Jūs įsivaizduojate na, tokių programų kaip um, Europa piliečiams ateitį? Kaip Jūs spręsite prieštarą tarp noro užtikrinti didesnį finansavimą programoms ir realybės? Iš tiesų nepakankamai. Um, rezervo yra numatyta netgi saugumui kitiems klausimams. Dalį jūsų minėtų programų jau kuravau per pastaruosius porą metų, tai yra e, naujosios žiniasklaidos priemonės e, ar naujosios žiniasklaidos kultūra ir e, kinematografija. Kartu su kolega tiesiog tą darėme. E, Ir manau, kad e, galvodami apie infrastruktūrą, mokslinius tyrimus, e, sanglaudą ir kitas tokias stambes svarbes temas turėtumėm kreipti dėmesį ir į šią sritį. Nes jeigu skelbėme kokius nors miestus Europos kultūros sostinėmis, tai turi būti ir, ir šis rytis e, vertinama kaip tam tikra ES atsakomybės dalis. Todėl, kiek įmanoma, stengsiuosi bendradarbiauti su atitinkamais parlamento e, komitetais, su jumis, kad keistumėmės patirtimi ir kad galbūt galėtumėm padidinti lėšas, e, tai nebus milijardų milijardai, bet gal keli milijonai, kuriuos galėsime papildomai skirti e, naujai žiniasklaidos kultūrai, įtraukdami būtent ir jaunimą kaip tik į tas programas. Tikrai taip. Dėkui, Claire Moody. Ačiū. Norėčiau paminėti tris politikos sritis, kurias komisija įsipareigojo įtraukti ES biudžetą, tai klimato kaita, biologinė įvairovė ir um, ir lyčių lygybę. Uh, iš visų šitų sričių lyčių lygybė mažiausiai išplėtota klimato kaita, biologinė įvairovė jau turi tam tikrą metodologiją ir iš tiesų tokiu būdu galima tai integruoti į e, biudžetą. Ir e, tai buvo padaryta, nes komisija investavo į tai, kad būtų išplėtota metodologija. Tai vis dėlto laiko ir išteklių investavimas, lyčio aspekto integravime, visa tai nebuvo padaryta e, toje srityje taip pat. Ar jūs pritartumėt e, tam, kad lyčių lygybės aspektas būtų integruotas, planuojant biudžetą ir esate numatęs, kad būtų e, sukurta speciali metodika skirta tam, kad lyčių lygybės aspektas būtų įtrauktas į biudžetą. Vertinant iš politinių aspektų, be abejo prasminga atitinkamas išlaidų kategorijas e, bendrinti. Ir nesvarbu, ar tai būtų struktūriniai fondai, mokslinio tyrimų programos, e, kaimo plėtra, būtų ir visapimantis tikslai. Pavyzdžiui, 20 procentų išlaidų klimato kaitos sušvelninimui. Vienas iš pavyzdžių galėtų būti, bet tai ne viskas. Jeigu kalbėsime apie lyčių lygybės aspekto integravimą, tai mūsų vaidmuo yra būti pavyzdžiu. Ir pažvelkite į komisiją. Dauguma mūsų darbuotojų yra moteris. sekretorės, asistentės, dauguma jų yra būtent moteris darbuotojos aukštesnės grandies pareigūnių tarpe yra mažiau dar negu 30 procentų, taigi mūsų tikslas yra dar nepasiektas e, Junkerio komisijos išsikeltas ir tiek, kiek įmanoma pagal e, sutarčių teisę galiojančią, mes sieksime to tikslo. Dar reikia pasakyti, kad moteris yra jaunesnės negu vyrai mūsų darbuotojas. Joms, vadinasi, trejus, ketverius metus, netgi ilgesnę karjeros perspektyvą galime dar suteikti. Ir tas joms tikrai tik pasitarnaus. Aš su ekspertais jau šiek tiek kalbėjausi tą temą, tik dar galutinio atsakymo nesu suformulavęs dėl tų bendresnio pobūdžio tikslų numatomų biudžete, lyčių lygybės aspekto integravimą ir tikrai grįšiu prie tų klausimų, jeigu tik jums rūpės ir toliau. Būtinai siūlysiu konkrečias priemonės, kad tie tikslai būtų pasiekti. Dėkoju. Januš Levandovskijai. Herr Kommissar, eigentlich bei. Ačiū. Pone pirmininkė, Jensas Gairis ir kiti prelegentai mano klausimą iš esmės jau uždavė, bet aš gal kiek kitaip suformuluosiu tiesiog. Pamenu, kai mes dar komisijoje dirbom kartu, matėsi, kad gan pragmatiškai ir realistiškai e, dirbi. Tai ar būtent iš tos perspektyvos žvelgiant, manai, kad įmanoma iš esmės reformuoti biudžetą, nes juk žinai, kad Mišelio Barnie mm, veikla nebuvo paremta visomis išgalėmis, man irgi nepavyko tiek daug pasiekti, kiek būčiau norėjęs. Tai ar tai yra tik tai svajonės, ar daugiau mažiau realu? Monte ataskaita ta nenumato jokio, automa, jokio automatizmo. Tikrai nėra būdų tiesiog didinti pajamas automatiškai. Reikia numatyti, kas yra privaloma ES lygių kaip išlaidos, taip pat papildomą naudą turime kurti, investicijas skatinti. Bet išsakysiu bent vieną mintį. Jeigu migracija ir sienų apsauga ir vystoma parama siekiant išvengti iššūkio ateityje, taps ES e, prerogatyvomis vis labiau, tai neturėtų pakengti niekaip struktūriniams fondams ir pagal juos vykdomoms programoms. Nes mes turime suprasti, kad ir kaimo plėtra yra svarbi ir infrastruktūros plėtra ir moksliniai tyrimai ir, ir jaunimo užimtumo programos. Viskas yra svarbu ir tų programų, e, tų biudžeto dalių negalime silpninti. Ir visą tai daroma būtent pačių valstybių narių interesų vardan ir jų saugumo vardan. Antras dalykas, Monti ataskaitoje pateikti visi galimi naujų nuo savų išteklių ar, ar pajamų šaltiniai. E, finansinių sandorių mokestis, CO2 mokestis, energetikos mokesčiai, stabilizavimo priemonės ir aiškesnis PVM sudėtinių dalių e, išdėstymas. Tai gan realistiškai vertinu tai, kas yra siūloma ir tikiuosi, kad taryba vis dėlto sutiks su tais siūlymais ir tuomet tai taps ES teisė. Nesku. Dėkui, Viktoras Negresku. Dėkui, ponė pirmininkė. Sanglaudos politika yra prioritetinė politikos sritis daugeliui valstybių narių. Aš esu iš rytų Europos ir dėl to labai norėčiau išgirsti, ką jūs galvojate apie sanglaudos fondų ateitį, kai kalbame apie šio daugiamet, šios daugiametės finansavimo programos pabaigą ir kitą daugiametę finansavimo programą ir kaip bus su tomis lėšomis, kurios nepanaudotos, kaip galėtume padėti valstybėm narėm, kuriom sunku pritraukti sanglaudos fondų lėšas. Norėčiau taip pat paminėti tuos pareiškimus, kuriuos jūs padarėte 13 metais Ir e, e, Europa e, turi pasirodyti kaip institucija, kuri yra pavyzdžių visam pasauliu, neramina tokios valstybės kaip Bulgarija, Rumunija, kitos ir iš tiesų, kurios valstybės. Mm, negali parodyti, kad gali ekonomiškai save valdyti. Ir e, aišku, sprendžiant iš jūsų pareiškimų, jūsų nuomonė kitokia yra, galbūt galėtumėt paaiškinti, nes iš tiesų turime valyti ES biudžetą. Ir, ir turime valdyti taip pat ir žmogiškus išteklius ir visą tai, ką, ką gauname iš tų paminėtų kitų valstybių, kurias minėjote 13 metais. Manau, kad stabilumas valstybėse narėse yra tai, kas rūpi daugeliui ir kas yra pavojuje. Daug rinkimų įvyko, nestabilumo matyti nemažai, nestabiliai dilba, dirbančių vyriausybių ir Bulgarija, reikia pasakyti, netrukus turės jau veiksmingą vyriausybę. Taigi stabilumo aspektą turime užtikrinti ir um, perkelimą, o taip pat reikia gyvendinti teisės aktus susijusius su lėšų skirimu nu, įvairiems projektams, kas yra kol kas dar pernelik sudėtinga. Tos taisyklės yra labai painios ir todėl turėtumėm Europinius ar ES dirbančius pareigūnus atitinkamai E, šviesti ir siekti, kad jie tą informaciją perduotų. Ir reikia pasakyti, kad dar daugelį metų struktūrinių programų reikės, kadangi daugelio ES regionų jų reikia. Aš, kaip kilęs iš Vokietijos, galiu pasakyti, kad naujųjų žemių prisijungusių 89-90 metais prie e, senosios Vokietijos ar federalinės Vokietijos e, vyko ilgą laiką ir iki šiol yra prioritetas. Taigi ir toliau būtinai kaip prioritetą vertinsiu struktūrinių programų vykdymą. Ačiū toliau, ponas Bögė. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Jūs, gerbiamas komisijos nariai, visiškai teisingai pasakėte, kad teisė formuoti biudžetą yra lik e, karališkoji teisė, kuri mums tenka, tas visiška tiesa. Ir dabar kalbant apie galaktiką, visą biudžeto ir, ir priemonių kompleksą, ar galime kalbėti apie tai, kaip, kaip svarbu akcentą ir EFSI kontekste, darybų dėl EFSI kontekste? Žinote, kad yra dar nepabaigtas, bet, bet rengiama savo iniciatyva uh, ekon ir biudžeto komitetuose pranešimas dėl biudžeto stabilumo. Kaip vertinate eurozonos biudžeto idėją, e, nepaliekant už borto ne eurozonos valstybių narių? Kaip ją toliau plėtoti būtų galima? Kaip jau anksčiau esu sakęs, būna metas, kai reikia labai sparčiai, greitai reaguoti ir kurti veiksmingas naujas priemonės. Nes valstybės naras atsiduria recesijoje, joms reikalingos lėšos ir dėl to tai yra puikūs argumentai atsirasti EFSI, kas ir buvo pasiūlyta mano kolegų kartu su EIB. Ir ateina metas vėliau, kai reikia vis, visą tai integruoti tarpusavyje susijęti, konsoliduoti biudžetą. Ir man atrodo, kad toliau DFP, ar paskutinė DFP, kuri buvo priimta pirmininkaujant jau baigiančiam kadenciją pirmininkui, buvo būtent ta programa, kurios kontekste ir reikėjo labai daug rodiklių tarpusavį suderinti. Man atrodo, kad Estija yra gana rimtai parengta priemonė, kolega Katainen yra atsakingas, kūruoja šią sritį ir reikia dabar numatyti, atsakyti į klausimus, ar dėl EFSI kai kurie projektai nebūtų galėję būti gyvendinti veiksmingiau. Ir čia ta karališkoji teisė tikrai labai puikiai išriškėja. Aš pastarojų metu dirbau kitoje barikadų pusėje, bet galite visuomet kliautis manimi kaip partneriu, jeigu eina kalba apie sprendimus priimamus bendru sutarimu, biudžeto klausimais, kai, kai eina kalba apie europinių lėšų panaudojimą. Ačiū. Pone Gardėzaba Rubija. Muchas gracias, presidente. Eh, creo que to... Ačiū, pirmininkė. Manau, visi sutiksime, kad EB e yra e, reikšmingas socialinis e, partneris ES ir vaidina uh, svarbu vaidmenį gyvendant vis daugiau ES politikos, kaip Junkerio planai ir panašiai. Tačiau taip pat atrodo, kad Europos komisija bando susigražinti kai kurias EB priklausančias valdymo funkcijas. Tai nori, pavyzdžiui, garantijų fondas priklausytų jos kompetencijų sričiai, taryba nesutiko su tuo, tai turi būti, dėl to turi būti susidėrėta parlamente, tad gerbiamas komisija nariai, iš tiesų e, norėčiau sužinoti, kokia jūsų nuomonė apie tai, kad būtų misija susigražinta garantijų fondo valdymo funkcija ir ar, ar turėtų Europos parlamentas tam, tam pritarti pasipriešindamas tarybos pozicijai. Mes palaikome ryšius su EIB darbuotojais Luksemburgė ir su komisijos darbuotojais ir su daugeliu iš tikrųjų jų išsakomų minčių sutinku, kai eina kalba apie bankinės kompetencijos rytį, apie spartų įvairių investicijų investicinių projektų įvertinimą, mm. infrastruktūros projektų įvertinimą. EIB nuomonė yra e, netremiama. Komisija turi daug patirties e, organizuojant įvairius projektus valstybėse narėse. Todėl tiek kalbant apie EFSI ar kitas e, veiklos rytis, reikia sakyti ne arba arba, tai yra tik EIB arba tik komisija, bet reikia minėti gerą abiejų įstaigų partnerystę. Ir tai yra tas tikrasis kelias. Bet aišku, reikia suprasti, kad EIB tenka atsakomybės dalis, bet tai nereiškia, kad jūs negalite vykdyti parlamentinės jo kontrolės, nes 17-18 milijardų garantijų yra prisijimama, tai yra ir, ir rizika tam tikra, kuri atsispindi ES biudžete, Junkerio plano kontekste, tai už tai ir jūs esate atsakingi ir turite kontroliuoti visus tos procesus. Bet veikla EIB tikrai labai praturtina komisijos darbą. Uh, Ačiū toliau, Sigfridas Marisanas. Ačiū, ačiū komisijos nariui Tingeriui už aiškius atsakymus, ačiū už paaiškinimus e, dėl kai kurių pareiškimų, dėl tokių svarbių dalykų kaip nusavi ištekliai ir būsima DFP. Ir tikimės, e, kad jūs laiku informuosite Europos parlamentą kaip bendra, e, bendra teisė kūrininką, galėtumėm kartu dirbti biudžeto klausimais. Poro klausimų. Uh, kalbant apie finansinių priemonių plėtojimą, skaitant EFSI per pastarosius porą metų, mes matėme, kai kurioms valstybėms narėms yra sunku pasinaudoti kom finansinėm priemonėm dėl to, kad tose e, valstybėse narėse finansų rinkos mažiau išplėtotos. Taip jau yra, kad e, Sofijoje ar Bukarešte, pavyzdžiui, finansų rinkos mažiau išplėtotos negu Frankfurte ar Paryžioje. Ir e, aišku, ar tai svarbi investavimo priemonė toms šalims. Kaip Jūs įsivaizduojate, kokia bus pusiausvėra tarp ES finansinių priemonių? Uh, ir subsidijų ateityje, ir kitas dalykas, interrail biletas jaunuoliams, iki 18, kuriems sukanka 18 metų, jūsų kolegijų komisijos nargio Gergėjo nusprendė vykdyti bandomąją projektą šioje srityje. Ar jūs pritarėte tam na, projektui ir kaip įsivaizduojate, kad bus galima finansuoti tokio geležinkelio bileto projektą skirtą visam Europos jaunimui? IP. IP. Tiek komisija, tiek EIB šiuo metu vertina garantijų iš EFSI atšaukimą įvairiose regionuose, nes tikrai negalėsim pasiekti, kad kiekvienam regione vienodai tektų kiekvienam gyventojui ir piliečiui. Tiesiog reikia vertinti viską vienodais kriterijais remiantis. Nes negalime leisti, kad vieniems tektų žymiai daugiau, kitiems žymiai mažiau. Ir čia į B labai svarbus vaidmuo bankų ir kapitalų ir bankų ir kapitalo m, mm, rinkos sąjunga čia svarbi. Nes bankų sektorius kai kur yra, pažiūrėjau, konservatyviai veikiantis ar, ar silpniau veikiantis, tai tuomet reikia užtikrinti investavimo galimybės tam, kad e, iš EIB ir komisijos garantijomis būtų galima pasiremti. O kita vertus, komisijos užduotis yra kartu su nacionalinėmis vyriausybėmis organizuoti šviečiamo pobūdžio kampanijas, reklaminės kampanijas, kad e, ta parama atsispindėtų deramai. Toliau, kita klausimo dalis yra Erasmusas, judumo programa Europinė, jaunimas puikiai ją naudojasi. Čia suteikiama galimybė taip pat jaunimui nemokamai, pavyzdžiui, keliauti traukiniais po visą Europą. Ir apie didinimą lėšų Aišku, galime galvoti, bet ir vėl galvoti apie deramą pusiausvyrą. Negalima to daryti kenkiant kam nors kitiem. Merci à mes collègues de la Commission des budgets pour les questions qu'ils ont posées. Ačiū. Norėčiau padėkoti kolegams iš biudžeto komiteto už klausimus. Ačiū komisijos nariu už atsakymus. O dabar e, perduosiu pirmininkavimą poniai e, Gresliai. Ačiū sveikinu, kad tai puikiai pavyko laikytis skirto kalbėti laiko iki šiol. Dabar kolega Sarvama, trys minutės. Gerbiamas komisijos e, nariai, norėjau užduoti e, klausimą apie konkretų e, įgyvendinimą šito principo, kad biudžetas turi būti orientuotas į rezultatus, tačiau mano gerbiamas kolega ponas Ašvartas jau uždavė šitą klausimą. Tačiau, kadangi nemanau, kad jūs mums konkrečiai atsakėte šitą klausimą, aš vėl noriu pakartoti tą klausimą. Kokie bus jūsų konkretus pirmieji žingsniai, kad būtų galima toliau vykdyti e, šitą iniciatyvą? biudžeto orientuoto į rezultatus. Ir antra, valstybių narių institucijų pranešamų domenų tikslumas. Kasmet audito rūmai savo ataskaitoje minė, kad daugelį klaidų būtų galima nustatyti jau valstybių narių lygmenių, jeigu komisija ir valstybės narės pasinaudotų visą jų turimą informaciją. Klausimas toks, ką numanote, numatote daryti tam, kad pagerintume situaciją. Žodis komisijos nariui. Pavyzdys iš energetikos sektoriaus. Jeigu transeuropinių tinklų priemonė ir kofinansavimo rodikliai tarp valstybinių dujotiekių, dujotiekio ar, ar elektros tinklų projektų mm, kaupimo pajėgumų elektros energijos yra svarbus ir 9,1 milijardo euro tam, eurų tam skiriama. Tai turime aiškiai suformuoluoti tikslą. Pavyzdžiui, visų valstybių narių integravimas į Europinę elektros energijos ir dujų rinką. Kad būtų išvengta, jog kažkuri valstybė narė tik iš vienos trečiosios valstybės e, gali apsirūpinti energiją. Tuomet visa tai tampa pranašumu visiems. Nes jeigu imsime Lietuvos, Latvijos, Estijos, Lenkijos situaciją, tai e, papildomų jungčių kūrimas lėmė, kad sėkmingai buvo panaikintas e, monopolis apsirūpinimo energijos rytyje. Ir dabar yra situacija visiškai kitokia. Taigi pirmiausia, turime suformuoluoti, koks yra tikslas Europinio masto, kurio mes siekiame. O tada su tuo ir sėtumėm klausimą dėl sąnaudų veiksmingumo. Tai yra, ar europiniai veiksmai buvo tikrai veiksmingesni negu 28 valstybių narių pavieniai veiksmai. Tas pats ir skaitmeninėje rinkoje um, galioja. Mes, aišku, stengsimės paprastinti teisės aktus ir stengtis pagelbėti valstybėms narėms, e, kad visi deramai galėtume imtis atsakomybės dėl įgyvendinimo. Pone Jalesandar. Ačiū, pirmininkė. Gerbiamas komisijos narijo Tingerė. Norėčiau paminėti jūsų atsakomybės sritis. Jūs buvote atsakingas biudžete Vokietijoje, dabar būsite atsakingas už ES biudžetą. Mhm žmogšuosius išteklius ir um, norėčiau paminėti tokią situaciją, kokia buvo susidariusi Ispanijoje, Portugalija, galėjo sudaryti situaciją dėl to, kad iš jų būtų atimta, atimtas didžiulis struktūrinių fondų nuo finansavimas, nors tos šalis labai daug ką paukojo. Um, Iš tiesų laikraščiuose buvo rašoma apie tai, ką jūs nuveikite toje srityje. Aš esu Ispaniją atstovaujanti parlamento narė ir mane tai labai neramina, nes Ispanijos piliečiai ne, nesupranta, kodėl reikalaujate šių tokių, tokių dalykų, nepaisant visko, ką jums teko išgyventi. Tai iš, tomu, iš tiesų e, įdomu, kokie jūsų argumentai būtų už tai ir jeigu tai pasikartotų, ką jūs dabar darytumėte. Jeigu kalbėsime apie valstybių narių biudžetą, biudžetus, turime atkreipti dėmesį į tai, kad Europos Sąjungos ir Eurozonos negalima skalyti. Komisija, aišku, atsakinga ir dalies irgi už uh, taisyklių galiojančių Eurozonoje vykdymą. Jeigu to nedarytų, tuomet iš abiejų pusių susilauktų aršios kritikos. Iš Ispanijos ir Portugalijos e, tų kritikos strėlių sulauktumėm. Lygiai taip pat argumentų rastų Vokietija, Junktinė, e, Niderlandai ar, ar kurios kitos valstybės narės. Taigi komisijos narys yra atsakingas už tai, kad to susiskaldimo nebūtų. Bet reikia suprasti, kad mes be abejo ir dėl vadinamo six-pack ir dėl vadinamo two-pack ir dėl kitų e, teisės aktų rinkinių esame atsakingi ir štai kolega jau yra visiškai pagristai klausęs, ar mes vienodai traktuojame visų taisyklių įgyvendinimą ir prioritetą teikiame tam. Taigi jūsų klausimas irgi yra labai teisėtas. Portugalija, pavyzdžiui, Ispanija, taip pat naujos valstybės narės e, kai kuriuose srityse tikrai turi būti rimčiau remiamos ir be europinių programų tiesiog nieko nebūtų pasiekta. Tai galiu patikinti Jūs, kad aš nesu Vokietijos vyriausybės atstovas komisijoje. Esu komisijos narys, kilęs iš Vokietijos, gimęs Vokietijoje, tačiau visiškai prisijimu tą atsakomybę, kuri man tenka dėl Ispanijos padėties, dėl bet kurios kitos valstybės narės ir tikrai neteikiu prioriteto Vokietijai niekaip. Kitas kalbėtojų sąraše ponas Čarnecki. Ačiū pirmininkė, gerbiamas komisijos narė, ačiū už jūsų uh, žanginį žodį. Turiu vieną klausimą jums. Nesenai vienas Europos parlamento padalinys atliko tyrimą dėl NVO e, finansavimo Ir iš tiesų ir suinteresuotosios e, šalis e, panašią nuomonę išsakė, kad sunku gauti duomenės ir FTS ir e, kaip jūs ketinate patobulinti sistemą ir maždaug per kiek laiko. Tapite. Atsakykite, komisijos nariai. Nevyriausybinės organizacijos yra mūsų pilietinės visuomenės dalis ir jos yra tos organizacijos, kuriuose neretai dirbama visuomeniniais pagrindais. Tai yra puikus komisijos, tarybos, parlamento e, narių darbo papildymas. Todėl aš ir regioninių, nacionalinių, europinių lygmenių visada akcentavau NVO svarbą veiklos, todėl ir kaip projektinis finansavimas tai galėtų būti numatyta ir ES biudžete. Atvirkščiai lygiai taip pat galioja ir tai, kad nesvarbu, kam skiriamos lėšos, komisija, kurios darbą papildo biudžeto kontrolės e, komitetas, kuris galbūt net ir visako centre čia atsiduria, e, ir Olafas e, taip pat įsitraukia į tą procesą. Visi mes stengiamės užtikrinti, kad nebūtų piknaudžiaujama, kad nebūtų sukčiaujama. Taigi turime visi veikti kartu, bet man netrodo, kad tai yra sėtina kaip nors konkrečiai su NVO kaip tema, tai taikytina visoms sritims ir negalime čia nieko diskriminuoti. Visus turime deramai gerbti ir leisti NVO be abejo netrukdomai dirbti, remianti savo nuostatais kolegaliai. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Naudojant ES lėšas, e, pagrindinė problema yra supaprastinimo. Norime, kad finansinės priemonės būtų efektyviau naudojamos. Dabar svarbus daugiametės finansavimo programos įgyvendinimo laikotarpis, dėl to labai vertiname e, jūsų prisimtus įsipareigojimus, kad tęstųsi vaisingas bendradarbiavimas, komisijos bendradarbiavimas su parlamento komitetais, kurie įeina į jūsų atsakomybės rytį. Investicijų planas Europai jis duoda pozityvių rezultatų, bet jį reiktų peržiūrėti. Ką Jūs galvojate apie kelis didelius europinio lygio projektus, kurie būtų naudingi valstybėm narėm? Norėčiau taip pat atkreipti Jūsų dėmesį į problemas susijusias su daugiametė finansavimo programa dabartinėme laikotarpyje. 17 metų mokėjimo įsipareigojimai buvo atidėti. Ir aišku, tai sukels komplikacijų biudžete, ypač turint galvoje Brexitą. Žodis komisarui. Visų paramos programų atveju galioja tas pat visais lygmenimis. Paprastinimas, biurokratijos mažinimas, paprastas, kiek įmanoma, paraiškų teikimas kaip kriterijus, veiksmingumo didinimas ir taip toliau. Visą tai aktualu ir ypač aktualu, kalbant apie europinį lygmenį. Ta sunku pasiekti ir regionių lygių, pavyzdžiui, galvojant apie jaunimo e, darbą, užimtumo programas e, regionų lygmenių jau tą sunku labai padaryti ir pasiekti, o europinių lygmenių tai yra 28 skirtingos e, biurokratinės aplinkos, kultūros ir, ir skirtingai, skirtingi darbo metodai taikomi programas vykdant. Ir tikrai jau nekartą esu girdėjus, kad e, žemės ūkios ir ties programos yra sunkiai gyvendinamos. E, nes ūkininkas labai dažnai pasitelks tą argumentą, kad jis nori tiesiog savo produktus, savo, savo užaugintus, e, užaugintas daržovės kur nors parduoti, tiesiog o ne užsimti kokią nors buhalteriją. Bet vis dėlto, jeigu e, nepateiksime konkrečių reikalavimų, tikrai situacija nesupaprastės. Tai ir dabar remdamiesi patirtimi sukaupta taikant dabartinę DFP, turėsime vis dėlto kai ką perkelti ir į kitą programą ir tam tikra administracinė našta tiesiog yra neišvengiama, kad viskas vyktų e, be jokios korupcijos, be piktnaudžiavimo ar sukčiavimo galimybių. Tai minimalus lygis toks turi būti užtikrintas. Komisaris Ettinger, Gerbiamas e, komisarė, vienas iš biudžeto kontrolės komitetą duominančių klausimų yra jūsų santykiai su lobistais. Turėjote daug posėdžių su didelių įmonių lobistais, o su aplinkosauginiu, e, nevyriausybinio organizacijų ir profsąjungo atstovais posėdžių skaičius kuriuose jūs buvote, sudarė tik 10 procentų nuo tų visų sustikimų. Problema, su kuria susidurėme, yra ta, kad nevyriausybinės organizacijos neturi didelių lėšų lobizmo veiklai. Norėčiau paklausti, ką jūs apie tai manote. Turėtume galbūt pagalvoti apie tam tikrą e, lobistinių kaštų kompensavimą. Per pastarosius septynetą metų esu sustikęs su daugelio pilietinės visuomenės asociacijų, e, įvairių federacijų piliečių organizacijų atstovais. Ir man atrodo, kad visuomet yra e, aišku, kalbantis su jais, kad ne, ne pagrindinis akcentas yra skundai dėl trūkstamo finansavimo. Ir galiu Jums tikrai įrodyti, kad e, sulaukėme tūkstančių tūkstančių prašymų susitikti įvairių amatininkų, e, draugijos, pramonininkų, konfederacijos, net ir europinių lygių veikiančios nori apie visą tai kalbėti. Skaitmeninimas e, ekonomikos juk yra pagrindinis akcentas mūsų dabar. Tai vien, kad informuočiau apie mūsų keliamus tikslus, turiu organizuoti be ne 30-40 susitikimų iš karto su įvairiomis asociacijomis ir jų atstovais, kad viskas visiems būtų aišku, kad Azija ir JAV mūsų nesutraiškytų, kad mes e, atsis, atsitiestumėm, kad sugebėtumėm konkuruoti. Ir tikrai viena komisija juk viso to nepadarys. Mes savo pačių biudžetą mažiname kasmet e, vis po procentą. Ir tikrai stengiamės tą daryti ir toliau. Tačiau turime galvoti apskritai apie infrastruktūros plėtrą, apie vairių konkurencingumo priemonių taikymą. Uh, Ir aš tikrai nuolat susitinku su pramonės atstovais, kad padiskutuočiau apie konkurencingumo didinimą, apie darbo vietų kūrimą, kad investicijų lygmuo ES būtų e, pakankamas. Ir kalbėjau ir su Huawei'aus atstovais, aišku, ir su Cisco, Hewlett Packard, kitais, tam, kad skaitmeninė darbo tvarkė mūsų būtų aiški taip pat ir e, azijiečiams ar, ar iš kitur kilusiems verslo e, pasaulio atstovams. Vokietijoje, pavyzdžiui, žaliųjų frakcijos atstovų tikrai yra nemažai įvairiose vyriausybėse ir čia aš irgi turiu kalbėti, kalbėti ir dar kartą kalbėti, kad visiems tiesiog išaiškinčiau, kokie yra mūsų tikslai. Ačiū, toliau kolega Javor. Dėkui. Pirmininkė, gerbiamas komisarė, nuo 14 metų keturis kartus susitikote su Deutsche Telekom ir atstovais. Ir jūs iš tiesų daugiausia lobistiniuose susitikimuose, lyginant su kitais komisijos nariais, daly, dalyvaujate. Ir uh, čia turėtume priminti ir jūsų skrydį privačių lėktuvų ir sakėte, kad to skrydžio negalime laikyti susitikimu, nes iš anksto uh, nebuvo kalbama, kad tai bus susitikimas. Kaip jūsų įsipareigojimai Europos piliečių atžvilgių, kai kalbame apie tą skaidrumą, nes skaidrumas ir labai svarbus didinant piliečių pasitikėjimą Europos Sąjunga. Ar jūs keisite dabar galiojančias taisyklės ir susitikimo apibriešti? Ir kaip užtikrinsite, kad ateityje netinkami, nederami veiksmai būtų deramai baudžiami? Komisarpite. Žodis komisarui. Apkodotam. Pone parlamento nary, dėl kai kurių mano asmeninių detalių tokių. Uh, Ponas Butikoferis tikrai mane asmeniškai pažįsta nuo 1984 metų ir žino, kad aš turiu kai kurių silpnų vietų tikriausiai, bet, bet jis visuomet matė, kaip dirbau, galėjo mane teisti ar smerkti. Mes e, Lantage dirbom kartu ir tikrai jis turi teisę apie mane kalbėti ir vertinti. Toliau, mano pagrindinė kompetencijos rytis yra skaitmeninė infrastruktūra, plačia juostis ryšys, telekomunikacijų rinka. Ir tai yra e, labai stambus vienetas, tai nėra bet kas tiesiog. Eidami gigabito visuomenės link, turime tartis su telekomunikacijų bendrovėmis, su visomis bendrovėmis europinio lygio veikėjais, nacionalinio lygmens, taip pat regioninio lygmens veikėjais. Tiek kampense, tiek, tiek, tiek kitame Europos regione, kuriame ar mieste. Todėl aš tikrai nuolat palaikiau ryšius su, su verslo atstovais, nes dar nuo pat pradžių mano kadencijos buvo aišku, kad telekomunikacijų tai paketą reikės pateikti ir praėjusiu metu rugsėjį, kaip tik jis ir pasirodė, tam, kad tas darbas įvyktų, būtų organizuojamas, negali nusisukti nuo to sektoriaus ir tikrai sektoriaus atstovų patirtis yra būtina, reikalinga išklausyti, tokia mano patirtis ir vertinimas. Ir ūkio niekaip neskaitmenizuosi be visų šių procesų 500 milijardų eurų reikalingų investicijų yra apskaičiuota tam kaip, kaip reikalingų. Tai be ūkio atstovų tikrai to nepasieks ir dėl to ir su verslo um, atstovais, ir su jų asociacijomis e, kalbėjausi, sustikinėjau ir, ir tai buvo tiesiog mano kaip komisijos nario atsakomybės rytis. Ačiū. Iš tikrųjų, jau kyla kiek problemų, jaučiam laiko spaudimą, nes visiems buvo skiriama po tris minutės klausti ir atsakyti. E, kas dabar perims kito kalbėtojo valį laiką niekas. Tuomet panas Dėchovskis. Otaska. Dėkui, gerbiamas komisarė. Tikiuosi, kad mano klausimai nesuerzins jūsų taip kaip prieš tai klaususių kolegų. Aš esu biudžeto kontrolės komiteto narys ir noriu pasakyti, kad ne visos institucijos bendradarbiauja su mumis, pavyzdžiui, Europos komisija nenori kalbėtis su mumis apie Europos institucijų auditą. Į tai Europos piliečiai žiūri kritiškai, sakydami, kad Europos institucijos nėra skaidrios. Jūsų pirmtakas žadėjo, kad šią problemą išspręs ir situacija pasikeis. Kaip jūs planuojate elgtis? Ar irgi ketinate šią problemą spręsti? Po 20 metų renksime naują daugiametę finansavimo programą 21-28 metų. Ar Ten tarp prioritėtų bus vidaus saugumo, technologijų ir inovacijų sritis. Žodis komisarui. Pone parlamentarė, tikrai nėra ir kalbos. Parlamentinėje visuomenėje, bet kuriam veikėjui, parlamento nariui būtina būti arčiau piliečio. Kitaip mes tikrai netapsime stabilesni. Demokratija visuomet turi susilaukti pritarimo, nesvarbu kiek plataus. Ir tuomet daug kas gali pasitaisyti. Komisija kaip tik gilinasi į tai, ką gali pati pagerinti, komunikuodama, bendraudama su žiniasklaida, kasdien organizuodama spaudos konferencijas, apskritai formuodama savo įvaizdį į išorę, komunikuodamas su nacionaliniais parlamentais ir taip toliau panašiai. Bet noriu pasakyti, kad manau, jog jūs, dirbdami savo rinkiminėse apylinkėse ir taip pat komisijos nariai vykdami e, įvairius regionus, turi užtikrinti, kad būtų į mus žvelgiama pozityviai. Mes tengiamės dirbti skaidriai ir niekas tikrai nedaro to skaidriau negu mes. Vienas komisijos narys juk siunčiamas iš vienos valstybės narės. Ir jūs galbūt irgi išrinko santykinai nedidelę rinkiminę um, apygardą. Bet labai svarbu yra kiekvieną pilietį informuoti apie tai, ką mes darome Ir esu tvirtai įsitikinęs, kad mokslinių tyrimų srityje, inovacijų e, srityje Europa tikrai generuoja papildomą vertę ir dėl to mūsų pastangos turėtų būti nemažinamos, o kaip tik tik didinamos. Ačiū toliau kolega Gairis, kalbėtojų sąraše. Dėkoju. Biudžeto kontrolės komitete labai daug dėmesio skiriame tam, kaip mažinti klaidų skaičių vykdant ES biudžetą. Tai klausimas, e, ties kuriuo matyt galiu toliau ir nebesiplėsti, lemiantis tai, kaip toliau bus plėtojamas institucijų darbas. Ir, ir, ir čia turiu galvoje ir ne tik euroskeptiškas e, nuomonės ar, ar narius, pavyzdžiui, kad ir mūsų parlamente. Uh, bet ir, bet ir kitus narius, nes klaidos reiškia sukčiavimą arba apgavystės, reiškia prarastas lėšas. Taigi klaidas reikia mažinti, klaidų skaičių mažinti. Yra sričių, pavyzdžiui, žemės ūkis, regioninė politika, kur klaidų aptinkama nuolat labai daug. Ir yra pabrėžiama, kad valstybės narės kasmet joms teikiamą informaciją neužtektinai išnaudoja, išplatina ir dėl to nepadaro visko, kas yra jų valioje. Tai norėtųsi labai išgirsti, kas bus daroma, kad tai pasikeistų. Komisijos narys. Biudžeto kontrolės komiteto veikla man yra žinoma tikrai šioje srityje, žinau, kad dedate daug pastangų ir labai tikiuosi, kad tą darysite ir toliau. Tai pirma. Antra, klaidų skaičius ar rodiklis jau vis tiek pagerėjo. 3,8 procento yra mažiau negu 4,4. Trečias dalykas - klaidų pasitaiko. Ir klaidos nebūtinai reiškia sukčiavimą ar, ar korupciją. Klaidos atsiranda, jų gali pasitaikyti. Tad mūsų tikslas tiesiog yra mažinti jį, tą rodiklį ir pasiekti, pavyzdžiui, 2 procentus ar mažiau. Ir čia bendradarbiavimą tęsime ir su auditorių rūmais, su naujoju pirmininku apie tai kalbėjausi nes reikia veiklą orientuotą į rezultatus sieti taip pat ir su klaidų skaičiumi, žiūrėti į tai kaip koreliuojančius dalykus ir, ir tai, man atrodo, yra tinkamas kelias. Pasitarimai dėl EPO. Vyksta ir viską darome mokesčių mokėtojų interesų vardan. Čia stengsimės pasistumėti į priekį. Ir beje, man regis, kad žemės ūkio srityje jau situacija geresnė negu struktūrinių fondų atveju. E, toliau, ponė Dabajova, nes kolega atsisakė kalbėti iš akar frakcijos. Dėkui, ponė pirmininkė, gerbiamas komisarė, laimingų naujų metų. Matau, kad kolegos pradėjo metus geros nuotaikos, jie jokauja, nesako, kad jūs pateikėt konkrečius atsakymus, bet tų konkrečių atsakymų aš negirdėjau labai daug. Norėčiau dar pakartoti kai kuriuos klausimus savo atsakymuose raštu. Pabrėžėte, kad labai remiate iniciatyvą, kad biudžetas turi būti paremtas rezultatais ir sakote, kad tai turės pozityvų poveikį biudžetui ir suinteresuotiems asmenims. Bet čia išleidžiate iš akių du svarbius dalykus šio proceso lyderiavimui, kai kalbame apie tam, kas, kas bus tas lyderis, siekdamas, kad iš tiesų biudžetas būtų orientuotas į rezultatus. Tai kas bus tas lyderis? ir kaip jūs ketinate pratesti savo pirmtako darbą, kokių konkrečių veiksmų ketinate imtis. Kitas klausimas. E, kolega minėjo jūsų skrydį privačių lėktuvų ir aš norėčiau paklausti, kokį konkretų pasiūlymą ketinate pateikti, kad būtų aiškiai apibrieštos taisyklės kada galima naudotis privačiais lėktuvais ir labai tikiuosi konkrečių atsakymų. Zum zweiten Punkt habe ich äh, eine umfassende Begründung. Aš iš tiesų esu pateikęs išsamų pasiaiškinimą ir ähm, komisija taip pat yra pateikusi atitinkamą deklaraciją kaip reakcija į klausimus. Dėl energetikos sektoriaus pirmiausia pakalbėsiu ir rezultatų čia pasiektų. Dujų sektoriuje buvo kai kuriuose valstybėse narėse monopoliai susidarę, buvo tiekimo trikdžių, minėjau jau Baltijos šalių pavyzdį. Ir rezultatas turėtų būti daugiau negu vienas tiekėjas. Konkurencija reiškia daugiau tiekėjų, daugiau e, kaupimo e, pajėgumų ir, pažiūrėjau, tokiam šalims kaip Estija, E, Latvija, Lietuva, Suomija tikrai buvo reikalingas ES finansavimas. Ir jeigu toliau dar pasakome, kad norime didinti apsirūpinimo energijos ištekliai saugumą ir taip pat dar galvoti apie kainą europiniu lygiu, tai ar tai būtų dujotekis, ar suskystintų gamtinių dujų terminalas, ar, kit, ar koks kitas projektas, tai žinoma, kad jį galima vertinti pagal tą tikslą, pagal tokį kriterijų pagal tokį kriterijų. Ar, ar atsirado daugiau tiekėjų, daugiau šaltinių, ar daugiau jungčių yra? Taip ar ne? Ir tuomet galime pasakyti, ar projektas buvo sėkmingas ar ne. O lyderystė e, priklauso kiekvienam komisijos nariui pagal jo veiklos sferą. Ar tai būtų MVI parama, kultūros e, projektų parama, infrastruktūros plėtra, užimtumo didinimas ir taip toliau ir panašiai. O iš esmės jūs kaip tik ir esate kontrolieriai viso to. Tad nelabai galiu įsivaizduoti, kad suformuluotumėte tikslus tiesiog, galvodami apie biudžeto politiką ir, ir komisija tikrai vien tik tai tikslais nesivadovauja, nes yra visuomet ir rodikliai. Norime žinoti, kas yra pasiekta per keliarius metus. Tada mes visi kartu galime siekti tų tikslų ir bendrai veikti. Ir man atrodo, kolegė Georgieva būtent tai ir pasiūlė ir, ir čia dar tik visako pradžia, mes ir toliau gilinsimės į tuos procesus ir juos plėtosime. Toliau kolega Ešvat iš EKR. Gerbiamas komisarė, pastebime, kad rinkėjai balsuoja prieš institucijas, prieš dabartinę sanklodą, nes mano, kad institucijos yra biurokratinės ir nedirba piliečių labui. Antieuropiečiai kartais atrodo teisūs. Kaip biudžeto komisaras galėtumėt padaryti didelę įtaką. Kaip rasti kelią į tų neigiamai įtaką, ieškant kelio į tų neigiamai nusiteikusių rinkėjų širdis. Kaip jūs galėtume tą padaryti? Reklamuoti Europos projektą žinoma galima ir tiek už komisijos veiklos ribų, tiek mūsų veiklos kontekste yra tikrai daugybė projektų, kuriuos galima įvykdyti veiksmingiau pritaikant lėšas. Kad ir mokslinių tyrimų programos tai galėtų būti. Aš pats vieną programą kuravau devintajame dešimtmetyje Mes tuomet mūsų žemėje tai tapo e, sritimi, kuri buvo tarp konkurencingiausių dešimtuke tiesiog pasauliniu mastu. Bet mums dabar reikia dviejų, trijų, gal konkrečių tikslų ar sričių, į kurias susitelktų mūsų moksliniai tyrimai ir pramonė. Ir čia tada reikia organizuoti kofinansavimą ir tada pasiekti, kad būtent tai pasitarnautų visai Europos Sąjungai. Tai ir atspindėtų sąnaudų veiksmingumą. Aš tikrai pasisakau už subsidiarumą. Tai yra, kai europiniu lygiu yra išleidžiami pinigai, turi būti ir europinė priežastis, dingstis tam. Tai gali būti solidarumas, pažanga gyvenimo sąlygų suvienodinimas įvairiose regionuose. Bet tikrai reikia visuomet įvardyti labai pagristą priežastį, kodėl yra leidžiami mokesčių mokėtojų pinigai europinių lygių, kodėl tai daroma būtent e, europiniu mastu, o ne e, tiesiog nacionalinio regioninio. Ačiū, ponė pirmininkė. Mm, gerbiamas komisijos nariai, jūs sakėte, kad e, kalbėdamas apie būsimą DFP, e, vertinsite ir laikotarpį po 20 metų, kaip tam tikrą reformų laikotarpį, ar nereikėtų to daryti jau dabar, būtų mano klausimas, ir ar nereikėtų stengtis jau dabar lankščiau pritaikyti lėšas. Ir antras klausimas, ar nebūtų įmanoma ir prasminga, ypač turint galvoje Brexitą ir su tuo susijusi į lėšų trūkumą atsirasantį biudžete, jau dabar reformuoti biudžetą atsižvelgiant į konkrečius poreikius ir ar nereikėtų glaudžiau bendradarbiauti su Europos parlamentu, kad Europos plėtros fondas institucinių lygmenių būtų kiek įmanoma geriau koordinuojamas. Komisijos nariai, prašom. Mes kartu jau nemažai padirbėjom lankstumo klausimais, kalbant apie išlaidų kategorijas įvairių programų ir taip pat e, biudžetus su praėjusios DFP. Kasmet tą darydavom ir aš ir toliau noriu tą linkmę dirbti. Lankstumas, aišku, turi tam tikras ribas. Biudžetas turi būti aiškus ir skaidrus. Negalim sakyti, kad štai tiek pajamų turim ir dabar visiškai lankščiai kasdieną skiriam tai šiandien tai ten kažkiek pinigų. Turime tam tikrus apribojimus, biudžeto politikos principus ir stabilumo siekiame. Tai visą tai reikia suderinti ir man atrodo mes esam teisingame kelyje. Dėl fondo, dėl Europos plėtros fondo, uh, Galiu pasakyti, kad tradicijos jau nemenkos beveik 60 metų ir reikšmė fondo tikrai didesnė negu bet kada anksčiau. Kaiminystės politika, vystomosios paramos politika, perspektyvų finansavimas, investicijos į saugumą e, šalyse, iš, iš kurių kilę yra pabėgėliai, migrantų srautai generuojami mūsų link, tai be abejo, kad galvodami apie kitą finansinę programą mes galvosime apie to rodiklio keitimą ir galbūt galima bus kai ką ir integruoti tarpusavyje. Dar galiu pasakyti, kad geriau jau turėti nors kiek lėšų šiame fonde, negu neturėti jų skirtų šiems tikslams apskritai. Ir valstybės narės reikės to įtikinti, nes vis dėlto tarybos pritarimo tam būtinai reikės. Ir netiesiogiai reikia bendrauti ir su, ir su nacionaliniais parlamentais, ir jų pritarimo reikės. Dar grįšiu vėl prie tos pačios minties. Brexitas yra tikrai labai išskirtinis įvykis, į kurį turime atsižvelgti, bet iš principo manau, kad vystamai parama yra Europinio masto užduotis ir dėl to ir lėšų atitinkamai turime skirti ES biudžete. Kolega Pirinski. Thank you. Dėkuoju. Gerbiamas komisijos nary, pagal pono Junkerio laišką 14 metų lapkričio pirmosios dienos tikimasi, kad jūs vadovausite daugiametės finansavimo programos vidurio laikotarpio peržiūrai ir naujos finansavimo programos pasiūlymui, siekiant išspręsti sisteminės ES biudžeto problemas. Ar jūs suvokėte, kad pagrindinė sisteminė problema yra pakankamų lėšų trūkumas? Tai ar imsitės atitinkamų veiksmų pagal 16 metų Liepos 16 parlamento rezoliuciją, kurioje teigiama, kad finansavimo ribos yra per mažos, kad lėšų numatyta yra per mažai. Ir ponas Junkeris tame pačiame laiške pabrėžia, kad mes gyvename sąjungoje 29 valstybių narių sąjungoje. Ta 29 valstybė narė yra ES bedarbiai. Ir tie bedarbiai turėtų būti pagrindinis mūsų rūpestis. Taigi, argi nėra taip, kad vienas milijardas jaunimo e, programom yra labai mažai. Jei jum atrodo, kad tų lėšų patenka, tai kodėl, kad tų lėšų pakanka, tai kodėl jūs taip manote? Pono Levandovskio pranešimas. Jūs sakėte, kad ten nėra numatyta jokių privalomųjų veiksmų. Bet kalbant apie taisyklės, jei taisyklės netveda prie norimų rezultatų, ar nereikia keisti taisyklių, ar nebus jūsų darbas tiesiog įprastinė veikla ir ar to pakanka? Komisija, teikdama savo pasiūlymus, teisės aktų siūlymus per vidurio laikotarpio peržiūrą, jau atliko reikiamus darbus praėjusiu metu rudenį. Ir dabar, formaliai žiūrint, tarybos ėjimas turėtų įvykti. Čia Italija keblumų kai kurių kelia ir tada jau prasidėtų darybos tarp parlamento ir tarybos, kuriuose aš galiu dalyvauti ar jas lydėti tik tai kaip patariamasis balsas ar konsultantas jūsų. 2014 metų situacijos um, dėl įsipareigojimo signavimo turime vengti ir atviros uh, sąskaitos uh, turi būti tvarkomos visai kitaip galiu pasakyti, kad visada bus taip, kad parlamentas visuomet norės e, daugiau išleisti, taryba norės mažiau duoti. Tame nieko nepakeisi. Ir aš sakau, galiu, galiu tik patarti ar konsultuoti. Jaunimo garantijos, aišku, yra viena, pinigai ir tam reikalingos lėšos kita. Tai programa aišku, dar daugelį metų bus reikalinga ir jai reikės skirti lėšų ir parlamento reikalavimai čia yra pagristi. Kolega Heis. Uh, ačiū. Pirmininkė, komisijos narių būtų teisinga galima pasakyti, kad kalbant apie tai, e, kaip valstybės narės valdo ir kontroliuoja struktūrinius fondus, yra labai daug e, e, trūkumų, nes iš tiesų labai dažnai valstybės narės nepraneša apie sukčiavimo atvejus. Komisijos nariai kalbėjote, kad reikia skirti klaidas ir sukčiavimą, bet tai reikia spręsti, nes iš tiesų na, tai kainuoja milijonus eurų ES mokesčių mokėtojams. Ir iš tiesų, kalbant apie sukčiavimą, kalbant apie tas klaidas, tam reikia daug metų išspręsti ir aš tu, turite minčių, kaip būtų galin, galima greičiau gyvendinti tokį sistemą. Tai ką jūs kaip komisijos narys padarysite, kad ištikrintume, kad valstybių narių valdymo ir kontrolės sistemos būtų tinkamos? Uh, Ir ar galvotumėt apie griežtesnės e, sankcijas nustačius e, sukčiavimą struktūriniais fondais? Antras klausimas, ar manytumėt, e, kad būtų naudinga senosiom valstybėm narėm, kurios anksčiau naudojasi tams lėšoms ir sėkmingai pasinaudodamos fondų lėšomis transformavo savo ekonomiką, ar nebūtų naudinga, kad tos valstybės narės vykdytų platesnį dialogą mm, su tom valstybėm narėm, kurios dar e, turi išmokti geriau pasinaudoti struktūriniais fondais, kad e, gerintų savo ekonomiką. Iš tiesų, ar galbūt manytumėt, kad valstybės narės pačios turėtų spręsti situaciją? Ich bin mit den Berichten, die ich. Das ataskaitas, kurias pateiksiu dar šįmet, tikrai rengsiu būtent tą linkmę, kad bendradarbiavimą su Olafu reikia stiprinti. Dėl EPO kalbant, tai Europos e, Sąjungos prokuratūros idėja tikrai jau kuris laikas yra aptarinėjama ir nemanau, kad taryba kištam pagalius į ratus. Mes tikrai stengsime ją įgyvendinti, tik žiūrėsime, kaip dabar jungtinės karalystės vaidmenį traktuoti ir papildyti tai Olafo veikla. Taip pat manau, kad kiekvienai valstybei nariai tenka tam tikra nauda iš įvairių programų. Gal vienoms reikia daugiau pinigų, kitoms gal reikia sklandžiai veikiančios vidaus rinkos. Uh, ir užtikrinti, kad ne visi, e, kad regionai nebūtų smarkiai atsilikę nuo kitų. Pavyzdžiui, architektai e, Lenkijoje e, sunkvežimių gamintojai E, daugelis kitų pramonės ryčių sulaukia labai daug užsakymų, taip pat ir mano šalyje, būtent po to, kai sustiprėjo Lenkija. Tai nauda yra abipusė ir jeigu mes veiksmingai stiprinsime kiekvieną silpną ES regioną, jie priartės prie stipresnių. Kolega Gairis. Tikrai turiu pasakyti, kad, e, kad vis dėlto norėčiau pagirti jūs už tai, kad žinojote, kas tai yra apskritai neto mokėtojas ar donoras, nes man atrodė, kad aš jau čia be ne vienintelis likau, kuris tą frazę ar kuris tą terminą vis dar vartoju ir suvokiu. Ką tai reiškia, čia be ne revoliucijai prilyksta, kad mes jau būsime dviese iš Vokietijos tokie. Tikrai daug sustikimų su piliečiais. E, su įvairių organizacijų atstovais e, vyksta čia parlamente, kuriuose man tenka dalyvauti ir kai mes kalbamės ar reiškiame jums kritiką, tai tikrai ne tam, kad, e, kad darytumėm tai tiesiog šiaip. Be abejo, ir įvairios um, socialiniais tikslais veikiančios, pavyzdžiui, organizacijos yra tam tikri lobistai. Bet uh, jie neturi įtakos teisės aktų leidybai. Ir man atrodo, vienintelis kelias sumažinti nepasitikėjimą šioje srityje yra viešinimas susitikimų įvairių pokalbių Mano klausimas, ar sutiktumėt su tokia idėja. Antras dalykas, ne visada sprendimai priimami ar nuomonė susiformuoja per susitikimus, kurie įvyksta. Nes kartais nebūtinai gal tai yra susitikimai pagal um, uh, lobistų registrą traktuojami, bet jie įvyksta. Ir mano klausimas būtų, kaip tai kaip spragą veiklos tam tikrą šešėlį pašalinti ir, ir kaip galima būtų vat, būtent tas kritikos strėlės atremti. Dėl pirmo klausimo visiškai vienareikšmiškai taip. O į antrąjį klausimą atsakyčiau taip. Kartu su jumis esu pasirengęs peržiūrėti kaip įvertinti, kaip klasifikuoti tuos sustikimus pagal ar ne pagal uh, lobistų registrą įvyktančius ar Düsseldorfe, ar Stuttgarte, ar Berlyne. Tikrai niekas apie tai negalvoja, galiu Jūs patikinti tuo. Ir tą šešėlį, pilkąsias zonas turime aptarti ir gal aiškiau įvardyti. Bet paprasta dėl to netaps. Tarkime, bendrauju gan artimai, bičiuliškai su vienu e, evangelikų vyskupu. Ir, ir pavyzdžiui, jis man, manęs klausia, kodėl Lisabonų startie nieko apie krikščionybę nepasakyti, ar mes apie tai diskutuojame, ar tai yra tada jau lobizmas, ar tai yra tiesiog draugiška diskusija mūsų, labai sunku būtų pasakyti. Ką daryti, kai sutinku oro uoste ką nors? mėgstu skaityti laikraštį plačiai išskleidęs um, priešai save, kad niekas manęs tiesiog nepastebėtų ir neimtų kalbėti, bet vis dėlto taip įvyksta. Ką man tada daryti? Tai ta pilkoji zona tikrai egzistuoja ir aš mielai atvykčiau ar į jūsų frakciją, ar į jūsų komitetą, ar kur norėsite, kur galėtume pasikalbėti apie tai, kokių tų pavyzdžių įvairių atvejų būtų ir kaip juos klasifikuoti. Manau, kad biudžeto kontrolės komitetas tikrai prie to klausimo grįž, nes jau kurį laiką apie tai kalbame. Dabar dar dėl kovos su sukčiavimu norėčiau pakalbėti. Tikrai teisinių e, pasiekmių to negalime suprasti, ar teisinių pasiekmių netaikymo tam negalime suprasti. Skaičiai apskritai yra neįmanomi e, suvokti ir, ir negali pateikti jokio aiškaus teiginio tais klausimais kol kas. Tai mano prašymas būtų, kad paaiškintumėte, kaip organizuosite darbą tą linkmę su savo kolegomis ir kiek žinome, šešia ženklė suma yra paskirta vienam institutui, kad jis e, atliktų įvertinimą e, šios ryties e, veiklos, tai ar pateiksite mums visą reikiamą informaciją apie tą tyrimą? Tikrai galiu pasakyti dėl antro klausimo, kad parlamentui atvirai, tiesiai išviesiai negalėsiu visko pateikti, kas ten pasakyta tarp biudžeto kontrolės komiteto kai kurių atstovų ir, ir mano kabineto atstovų gal sustikimai galės įvykti. Ir mes tikrai kalbam apie kovą su sukčiavimu. Yra paskirti darbuotojai, kurie tik tą sritį ir kūruoja ir nieko kita. Jie man patars, konsultuos. Ir taip pat bus kalbama ir apie kitus visus, visus reikiamus žingsnius, kurie yra susijęs su mano kompetencija. Tikrai mielai grįšiu prie to klausimo ir, ir, ir įvardinsiu tą savo darbuotoją, kuris atsakingas už, už šią sritį. Ačiū ir kolegė dabar Agelė Sandra. Paskutinė kalbėtoja. Ta, sí, Dėkui, Gerbiamas Otingeri, tik ką pasakėte, kad biudžeto dėrybose paprastai parlamentas prašo daugiau, taryba duoda mažiau, o komisija yra tas tarpininkas. Bet audito rūmai dažnai pabrėžia, kad problema yra ta, kad politika ar politikos kryptis yra labai ambicingos, bet negauna pakankamo finansavimo. Ta jūs suprantate. Taigi ne tik parlamentas, bet ir valstybės narės nori daugiau politikos e, sričių, ambicingesnių, e, kad būtų veiksmingesnė gynybos ir saugumo politika, pabėgėlių politika kad būtų atsižvelgiama į tai, kas vyksta už ES sienų. Ir komisija turi atitinkamai reaguoti, nes turi iniciatyvos teisę. Ir būtent jūs turėtumėt siekti, kad biudžetas būtų didesnis, nes jei nebus pakankamų, pakankamo finansavimo ir nebus pakankamų išteklių, negalėsime atitinkamai ir finansuoti atitinkamų politikos krypčių, nei saugumo, nei pabėgėlių. Iš priešingų atvejų, norint jas finansuoti, reiks tada nuimti mm, finansavimą iš kitų sričių - žemės ūkio ar mokslinių tyrimų. Taigi, jeigu tapsite biudžeto komisaru, tai jūs turite būti pagrindinis kovotojas už biudžetą Taip, parlamento komitetai jūs parems, bet būtent komisija turi prašyti daugiau lėšų, turi būti pirmoji mm, prašanti to. Žinome, kaip elgesi populistai ir jų siekiai yra visiškai priešingi negu mūsų. Taigi pirmiausia, turite paprašyti daugiau lėšų. Galbūt galima remtis Monti mm, ataskaitą, bet vis tiek reikia daugiau lėšų. Komisarė, žodis jums. Gerbama parlamento narė, tikrai biudžeto politikos negalime formuoti pagal neegzistuojančius ar sunkiai pritaikomus principus. Yra norėjusių kadaise, pavyzdžiui, padidinti struktūrinių fondų lėšas vienai ir kitai sričiai. Bet tuomet žemės ūkį ar kaimo plėtrą ar, ar kitas rytis kūruojantis ministrai atsakingi nedavė savo pritarimo. Tai valstybės narės turi būti raginamos tarpusavyje derinti savo poziciją. Ir ypač reikia išjudinti tas valstybės narės, kuriuose gan restriktyviai ir, ir kiek uh, santūriau žvelgiama į tą sritį. Tai aš tikrai stengiuosi dirbti atvirai, sažiningai ir stengiuosi tą daryti ryštingai, kiek tik įmanoma. E, Dėkoju. Teisės komiteto vardu. Dabar klausimai Tadėjus Žvėvka. Vieną minutę. Dėkui, ponė komisarė. Jūs, aišku, jau pavargote. Bet mūsų komitetas, Teisės reikalų komitetas, tik keturis klausimus jums yra parengęs, jie bus konkretus ir tikrai labai neužtempsime posėdžio laiko. Brexitas. Mes, jūs pateikdamas atsakymus į klausimus raštu, kalbant apie ES darbuotojus, minėjote, kad teiksite visokiojopą paramą Junktinės karalystės piliečiams breksito kontekste. Kai kurie iš jų jau yra išėję pensiją, kai kurie greitai išeis. Pensijos jiem bus mokamos iš Europos biudžeto. Kaip jūs spręsite šią problemą kaip už biudžetą atsakingas komisaras dėrybose su Junktinė karalystė? Ar prašysite, kad Junktinė karalystė ir toliau mokėtų tam tikras lėšas į ES biudžetą? Ar visus tuos įsipareigojimus prisims ES? Pensininkas gimęs Junktinėje karalystėje ar tiesiog Britas pagal pilietybę be abejo turi teisę į pensiją. Britas, kuris yra šiuo metu dirbantis pareigūnas, tai ir po breksito, aišku, neturi patirti kokiu nors neigiamų pasiekmių dėl savo pilietybės. Vien tik tai. Aišku, reikia remtis skaičiais ir faktais visada. Ir reikia pasakyti, kad tikrai nedaug jau, bet turime Britų komisijos tarnautojų. Bet, nežiūrint to, vis tiek dar dešimtmečių dešimtmečius uh, dar reikės kai kurias išmokas e, vykdyti, organizuoti, be kita ko taip pat ir išmokas našlėms, pavyzdžiui, ar našliams, tai visą tai reikia apskaičiuoti, įvertinti ir integruoti į bendrą biudžetą. Tai aš tikiuosi, kad Jungtinės karalystės vyriausybė tą naštą mūsų palengvins ir kad visiems akcininkams ir pensininkams ir visiems kitiems Britams tikrai e, neigiamų pasiekmių dėl to nebus. Dėkui, ponė Delvo. Dėkui, pirmininkė, gerbiamas komisarė. Tikrai žinote, kad Europos parlamentas ir mano frakcija labai aktyviai dalyvauja siekiant užtikrinti vienodas galimybės vyrams ir moterims. Jūs sakėte, kad pasisakote už lyčių lygybę ir norėčiau paklausti, kokių konkrečių žingsnių ketinatės imtis, kad užtikrintumėte, kad daugiau moterų žimtų vadovaujančias pozicijas komisijoje. Įmonės ir moterų vadovų skaičius įmonėse yra Europos parlamento ir komisijos nuomonė iš vienos pusės ir tarybos nuomonė. O jūsų valstybė narė ir jūsų uh, partija nenori vėl grįžti prie to uh, klausimo dėl moterų uh, buvimo įmonių valdybose svarstymo. Ką šią prasme galite pasakyti? Glaube, Manau, vien žvelgiant iš sutarčių ir konstitucinės teisės pusės yra tam tikras aiškinimas, kuriuo galime pasiremti, bet e, kadangi yra ir egzistuojanti ES darbo rinka, vidaus rinka, uh, tai dalis darbo teisės ir, ir kitų aspektų turi būti pritaikoma bendrai, kad būtų galima deramai planuoti karjerą. Ir čia tam tikri teisiniai niuansai turi būti užduoti iš anksto. Vokietijoje yra numatytos taisyklės, pagal kurias turi veikti um, priežiūros stebėtojų tarybos, valdybos tiesa dar ne, Ir reikia nustatyti, ar egzistuoja poreikis veikti europiniu mastu čia. Iš tiesų, reikia labai rimtai tą klausimą įvertinti. Jeigu kalbėsime apie vyresniosios grandies vadovus, tikrai nemažai išeinančių pensiją šiuo metu vadovų. Tai turime išnaudoti būtent tą laikotarpį, kad e, jaunimas, jaunesni darbuotojai ir ypatingai moteris būtų paskatintos imtis tų darbų ir tapti vadovėmis. Tai tas momentas, kai vyksta kartų kaita, man atrodo, čia labai lemiamas gali būti. Tad skatinkime moteris imtis vadovaujamų pareigų. Kol kas jos to nedaro ir e, pagal pareigūnų, e, ES pareigūnų nuostatus e, tikrai kol kas dar yra kai kurių taisyklių, kurios e, nėra naudingos e, moteriams. Ir aš manau, kad čia dar reikės pratesti kai kurios darbus, kurios kolegos praėjusiais metais vykdė. E. Dėkui, ponas komisarė, aš pats paklausiu. Turiu du trumpus klausimus. Įžanginėje kalboje sakėte, kad norite, kad ES liktų patrauklus darbdavys. Kaip konkrečiai šių tikslų sieksite? Kitas klausimas. Ar ketinate peržiūrėti ES darbuotojų situaciją, kalbant apie geografinės pusiausvėros užtikrinimą, aš čia kalbu ne tik kaip Čekijos parlamentaras, bet manau, kad tinkamas geografinis darbuotojų pasiskirstimas e, galėtų turėti pridedamąją vertę. Darbdavio patrauklumą galima vertinti įvairiais kriterijais. Ir aš čia kalbu apie ES e, darbo rinką, apie nacionalinę administraciją, bet taip pat ir apie pramonės e, sektorių, vidurinę klasę, vidutinės įmonės, inžinierius, pavyzdžiui, e, IT specialistus, anksčiau galbūt tai galėjo būti energetikos sektorių specialistai. Aišku, atlyginimas yra svarbus. Ar uždirbsiu užtektinai, ar galėsiu išmaitinti šeimą. Kitas klausimas yra gyvenimo kokybė. Ar pragyvenimo lygis ne visuomet jis yra vienodas, pavyzdžiui, Luksemburgai yra visiškai kitaip negu čia. Taip pat dar yra kitos išmokos, vaikų priežiūros įstaigų kiekis ir prieinamumas e, karjeros galimybės, darbo laiko trukmės įvertinimas. 40 valandų gal yra priimtina, daugiau jau nebe. Taigi reikia nebūtinai patį geriausią pasiūlymą gal, gali, gali, gal galėsime pateikti, bet um, santykinai gerą palyginti su daugeliu kitų darbdavių. Ir man atrodo, kad, kad kol kas mes esame gana patrauklus darbdavys. Bet tiesiog imti ir išaldyti metų metams atlyginimus ar juos mažinti, galbūt numatyti kasmet atlyginimų mažinimą ir dargi taip pat pridėti papildomai darbo valandų. Tai, kažin ar teisinga kryptis būtų. Dar turime įvertinti ir tai, kas yra nacionaliniu lygiu siūloma. Ir yra visai nemažai jau atvejų, kai Bruselio patrauklumas e, yra nemenkai, ne, yra smarkiai sumažėjęs. ES 15 situacija ir 2004 metais prisijungusių valstybių narių situacija yra kitokia. Pone Svabodar, jūsų kilmės valstybė narė toms priklauso. Čia dar reikia pasitemti ir iš ES 15 į pensiją pasitraukiančių e, tarnautojų skaičius e, per artimiausius keturis metus tikrai bus gana didelis. Vadinasi, atsiveres, atsiveria galimybės e, darbuotojams iš jūsų šalių. Dėkoju. Paskutinis klausimas, Paskal Duro, bet dėl to nemažiau svarbus. Dėkui, ponė pirmininkė. Gerbiamas Otingeri, įdėmiai klausiausi jūsų. Jūs aiškinote, kad esate patyręs politikas turite įvairios patirties. Tai ar galime objektyviai atmesti hipotezę, kad jūs savo darbę nesielgsite neapgalvotai, bet pastebime, kad esate padaręs homofobinių ir rasistinių pareiškimų ir regis už tai jum jau yra atleista. Jūs atsakingas taip pat ir už žmogiškosius išteklius ir atitinkamų europinių lėšų skirstimą. Jei aš būčiau homoseksualus, ar iš tiesų galėčiau dirbti su jumis be jokios baimės ir ar iš tiesų tai niekaip man neatsilieptų. Ar jūs turite E, pakankamai e, sveiko, sveiko proto, e, išminties, kad atlaikytumėt visų šių galimų situacijų spaudimą. Jei ne, tai ar nereiktų jų atsisakyti žmogiškųjų išteklių srities? Tikrai apgailestauju dėl tos savo kalbos. Ir labai akivaizdžiai apgailestauju. Bet pastarųjų keliarių metų darbo, manau, įrodžiau, kad diskriminacija jokių būdų nėra mano politikos formuojamos esmė. Jūs be abejo nieko neigiamo neišgirsite, kreipiasi į, į mus e, įvairiais, kad ir kokio pobūdžio klausimais, e, ketinamas laukti atsakymų. Tiesiog patikėkite tuo, kad e, nediskriminacinė politika yra tikrai integrali mano darbo dalis. Damit sind wir am Ende dieses Meinungsaus. Tuo ir baigiame keitimąsi nuomonėmis, klausimą trijų komitetų organizuotą. Ačiū komisijos nariui, ačiū visoms tarnyboms, kurios labai puikiai padirbėjo kartu. Dabar tik pasakysiu, jog biudžeto kontrolės komiteto nariai sustiks ketvirtame aukšte, jūri komiteto nariai lieka čia, biudžeto nariai sustiks rytoj. Ir tik paminėsiu tą faktą, kad jūs sakėte, jog ponios Georgievos pažadus tęsite, kad moterų ir vyrų lygybę skatinsite ir kad lyčių lygybės aspektų integravimas turėtų būti intrauktas į biudžetą formuojama. Tuo baigiama diskusija ir toliau dirbs koordinatoriai. Norėčiau dar pasakyti biudžeto komitetui, kad jo koordinatorių posėdis vyks šioje salėje ir prasidės po penkių minučių. Ponas komisaras dar turi vieną minutę, kad galėtų apibendrinti diskusijas. Ehm, Ačiū visiems parlamento nariams už klausimus, už vertinimus. Juos tikrai labai gerbiu. Ir matau, kad darbo manęs laukia tikrai daug, daug ką turėsiu gilintis ir tikiuosi, kad tą galėsiu daryti, remiamas jūsų visų trijų komitetų, jūsų kaip parlamento narių ir tikiuosi iš paties padirbėti per artimiausius keletą metų. Tikiuosi parlamento paramos. Merci, Dėkuoju, gerbiamas komisarė. Posėdis baigtas. Donc, biudžeto komiteto koordinatoriai lieka šioje salėje. Guten Abend. Das war es, den Landsmann. Dankeschön.